Bene, benvenuti a tutti. Sveiki atvykę, sveikinu visus čia susirinkusius į šį susitikimą. Ypač norėčiau pasveikinti ES tarybos, Žemės ūkio tarybos pirmininką Mareką Savitskį, kuris ypač skatino tokius susitikimus dėl BŽUP reformos, įtraukdamas ir parlamentą, ir komisiją. Tai yra trečias susitikimas, kurį organizuojame ir pranešėjai šiandien pateiks savo nuomonę, savo pasiūlymus. Taigi šis renginys yra e, kitų renginių tasa, vėlgi komisija ir taryba čia dalyvauja ir matome tokią bendradarbiavimo dvasę, tikiuosi, kad pranešimai padės e, padės rasti idėjų, pateis, kurios pateisins lūkesčius, ES gyventojų lūkesčius ir padės taip pat uh, rasti būdą, kaip elgtis šioje šit, dabartinėje situacijoje. Kaip parlamento atstovai mes visada pabrėžiame, kad labai svarbi yra ši reforma, ji turi būti vykdoma greitai. Europos sąjunga per pastaruosius 20 metų jau dirbo šioje srityje ir tai yra tam tikras lūžis. Ir tai turėtų būti nauji, nauja žemės ūkio era, kaip kai kas pasakė. Viena iš pagrindinių temų yra apsirūpinimas maistu. Čia kalbame ne tik apie neteisėtą, e, ne tik nevienodą ne maisto padais pasidalymą pasaulyje, tačiau ir apie rinkas, maisto rinkas pasaulyje ir e, į tai atkreipė dėmesį ir Kanų didžiojo dvidešimtuko susitikimas ir Žemės ūkis artimiausiais metais turės užtikrinti apsirūpinimą maistu ir taip pat turės užtikrinti, kad ES gyventojai, vartotojai ir toliau galės naudotis tam tikromis kokybėmis garantijomis, sveiko maisto garantijomis, nes tai dabar yra labai svarbus Europos socialinio modelio aspektas. Daugybė gyventojų įmonių turi užtikrinti dalyvavimą kovoje su klimato kaita, dirbti socialinės sanglaudos labui ir ši BŽUP reforma yra vienas iš svarbiausių aspektų galinčių padėti eiti šią kryptimį. E, žemės ūkis turi būti tausus ir šiam sektoriui, ūkininkams turime suteikti atitinkamas priemonės, kurios padėtų jiems įveikti iššūkius. Jie turėtų gaminti daugiau ir teršti mažiau, ir tai yra iššūkis. Negalime ir toliau leisti prarasti žemės ūkio potencialo. Rizika yra per didelė ir tą riziką reikia kažkaip panaikinti. Reforma yra tarsi žvaigždė, kuri turi mus lydėti mūsų kelyje. Ir parlamentas ir taryba turės e, dirbti kartu, bendradarbiauti, kad prisidėtų prie iššūkių įveikimo. Mes kaip parlamentas turime naujų Lisabonų starties suteiktų įgaliojimų, nes dabar BŽUP jau patenka į bendrojo sprendimo procedūros e, ribas ir dabar, kadangi parlamentas yra demokratiškiausia institucija atstovaujanti piliečius dalyvauja šiame procese ir tai turi pridėtinę vertę, tai rodo ir rezultatas, kurio pasiekė pirmininkaujantį Lenkiją, įdėjusi tiek daug darbo, buvo užbaigta pieno sektoriaus reforma. Tai rodo, kad bendro sprendimo įprasta teisėkuros procedūra yra puikiai priemonė, puikus instrumentas ir Jis e, iš tikrųjų šis instrumentas gali padėti pateisinti daugelio lūkesčius. Buvo e, parengti Laino ir Deso pranešimai. Mes kaip parlamentas tikrai dirbame daug šioje srityje ir, tiki, ir ateinančiais mėnesiais taip pat, e, manau, įdėsime didelį indėlį į šią sritį. Na, mūsų pastangas reikėtų visų pirma sutelkti į tai, kad žemės ūkio politika taptų paprastesnė, lankstesnė, kad valstybės narės geriau pristaikytų prie krizės ir ta krizė paveikė rinkos rezultatus. Mes norėtume taip pat paprašyti, kad komisijos narys Čiološas mus paremtų šiame darbe, kad galėtume rasti susitarimą pakankamai greitai. Ir tas susitarimas turėtų padėti mums pasiekti mūsų bendrus tikslus, supaprastinti priemonės ir taip pat sumažinti riziką ir skatinti viešasias gerybas bei kaimo plėtrą. Diskusijos e, dažnai yra labai intensyvios ir tai yra neišvengiama ir netgi teigiama, nes Reikia naujo tipo, naujos kartos intervencijų žemės ūkio politikos srityje, nes ypač šiuo metu tai yra reikalinga ir ypač turi vykti diskusijos su kitokiomis, ne tik su ES institucijomis, bet ir su kitais atstovais. Nu, ir taip pat galiu patvirtinti, kad mūsų komisija, mūsų komitetas, atsiprašau, intensyviai dirbs ties šiais pasiūlymais ir ben, toliau bendradarbiausime su komisija. Žinoma, reikia dar sulaukti susitarimo dėl finansinių klausimų ir komisijos pasiūlymas turi kelis pagrindinius aspektus, kuriuos reikėtų pagerinti, kurie yra susijęs su žalinimu, su pirmojo antrojo ramščiu, su aktyvaus ūkininko apibrieštimi. Praeitą savaitę mes pradėjome gilintis į tam tikras temas, paskatinome e, darbą, gilinimosi darbą ir uh, Šiandien mes e, čia sustinkame su mokslininkais iš Europos autoritetingais asmenimis. Ir tai yra dar vienas indėlis į šį reformos procesą. Aš pats esu akademikas, kuris dabar yra politikoje, todėl norėčiau pasveikinti ir kolegas iš mokslininių institucijų ir Manau, kad šis darbas bus tikrai naudingas mūsų ūkininkams ir visiems ES gyventojams. Visiems dėkoju, o dabar suteikiu žodį komisijos nariui Dačinui Čiološai. Dėkoju. Merci, Paulo, pour... Euh, dėkoju, Paulo, už šią įžangą. Šiandien jau trečioji konferencija ir kurios į, šios konferencijos įvyko pirmininkaujant Lenkijoje ir jos buvo surinktos Žemės ūkio komiteto. Ir suprantama, tai yra komisijos teisėkuros pasiūlymų dalis. Parlamentas suorganizavo konferenciją, kurioje vyko diskusijos su Žemės ūkio ministrais, su komisijos atstovais. Pirmininkaujanti Lenkija neseniai suorganizavo konferenciją, kurioje dalyvavo įvairių institucijų atstovai, tų institucijų, kurios dirba žemės ūkio srityje. Komisija pasiūlė padiskutuoti visų pirma apie tai, ką mano ekspertai ir mokslininkai dėl BŽUP reformos. Taigi ši konferencija padeda mums pereiti į naują etapą. Kaip jau minėjau, pasiūlymai yra nuoseklus, nes jie priepia visą žemės ūkį, visą bendroje žemės ūkio politiką. Aš pasiūlyčiau po šių pristatymų pasižiūrėti, panalizuoti, konkrečius pasiūlymus ir pasižiūrėti, kaip jie atitinka pateiktas idėjas, kad būtų galima padaryti išvadas, kad būtų galima kritiškai vertinti situaciją. E, kaip Paulo jau sakė, parlamente tuo klausimu yra vykę diskusijų ir komitetas jau yra dirbęs tais klausimais. Mes Taip pat šiais klausimais diskutavome tarybos darbo grupėse. Taigi manau, kad dabar atėjo metas panalizuoti visus klausimus detaliau ir iš, iš tiesų išanalizuoti pateiktus pasiūlymus. Mokslininkai, ekspertai šiame procese dalyvavo nuo pat reformos pradžios nes paruošiamojų laikotarpių, kai vyko viešosios konsultacijos, kurios buvo organizuotos praėjusiais metais, mes rėmėmės tomis idėjomis, kurias visuomeniai pasiūlė įvairios grupės, specialistų grupės, konkrečiai ekonomistai. Tačiau taip pat dalyvavo ir mokslininkai, taip pat komisijos tarnybos suorganizavo, parengė poveikio analizę, bendrosios žemės ūkio reformos poveikio analizę, nes iš ties reikia iš anksto numatyti, kokie bus rezultatai. Todėl buvo atlikta poveikio analizė. O šiandien mes pateikėme tuos pasiūlymus kritiniam vertinimui, kurį atliks mūsų ekspertai. Ir tai bus labai griežta kritika, bus panalizuotos įvairios priemonės, mes pasižiūrėsime į šio pasiūlymo turinį ir panalizuosime pačius, pačią politiką ir politikos priemonės, tačiau turėtume atsiminti, kad be tikslų dar reikia atkreipti dėmesį į tai, ką mes norime padaryti ir ką iš ties galime padaryti. Ir į visą tai reikia atsižvelgti. Mes visada siekiame kompromiso kuris gali vėliau leisti priimti sprendimus. Kaip jau minėjau, tas vidurinis kelias tarp to, ko mes pageidaujame ir to, kas yra įmanoma, yra svarbus. Šiame teisėkūros pasiūlyme yra vienas labai svarbus dalykas ir jis atsispindi visose mokslinėse analizėse. Tai yra Europos žemės ūkio konkurencingumas. Ir žemės ūkis e, turi ribotus išteklius, tačiau turi pagaminti daugiau produktų. Ir reikia tuos išteklius suvokti kaip išorinius analizės dalykus. Mes turime puik, gebėti puikiai valdyti išteklius. Uh, ir taip pat valdyti savo konkurencingumą. Mūsų konkurencingumas turi būti tvarus, turi būti pasitelkiamos tokios priemonės, kurios padėtų užtikrinti konkurencingumą ir kad konkurencingumą vienodai suprastų tie žmonės, kurie įneša tam tikrus išteklius. Būtent tai mes ir norėtume panalizuoti kalbant apie šį pasiūlymą. Norėtume, kad ir ūkininkai, ir gamintojai, e, ir visi, kurie susiję su rinka, pasižiūrėtų naujai į bendrą žemės ūkio reformą. Turime kurti ES tokį žemės ūkį, kuris būtų plečiamas, prie kurio vis daugiau prisidėtų visos valstybės narės ir kad ūkininkai galėtų atlikti tą vaidmenį, kuris užtikrins jų ateitį. Taip pat reikia, kad tam tikros organizacijos susijėtų žemės ūkį su rinka, todėl reikėtų stiprinti tas organizacijas. Bet taip pat, kalbant apie šalį ir teritorijas, labai svarbu tinkamai pasinaudoti ir žemės ūkio ištekliais, ir žmogiškaisiais ištekliais, kad būtų galima kuo geriau pasinaudoti visomis galimybėmis ir visais ištekliais. Kalbant apie žemę, žemę ir teritorijas, ži, kaimo plėtra yra labai svarbi. Ir šioje srityje reikalingas koordinavimas koordinavimas su kitomis bendrijos politikomis, kuriomis taip pat siekiama plėtoti, vystyti žemės ūkį. Tai yra BŽUP ir struktūrinių fondų sudėtinė dalis. Tai yra tik tai keletas įžanginių žodžių, prisimenant šį kontekstą, bet vėliau mūsų ekspertai konkrečiau panalizuos daugumą iš šių temų. Ponas Silvio Rodrygis iš Žemės ūkio generalinio direktorato taip pat prates šią diskusiją. Bet norėčiau padėkoti pirmiausiai pirmininkaujančiai Lenkijai už visas jų pastangas ir stengiantis toliau dirbti prie šio pasiūlymo, o pirmininkausiančiai Danijai linkiu visokiojo posėkmės, nes per kitus šešerius mėnesius jau reikės konkrečiai dirbti prie šių pasiūlymų jau mūsų laukia tas laikas, kai turėsime priimti konkrečius sprendimus ir Europos parlamentas atliks svarbu vaidmenį. E, šio parlamento žemės ūkio komitetas e, taip pat daug dirba šiuo klausimu ir mes turime užtikrinti, kad visi mūsų sprendimai būtų teisingi ir kad leistų ūkininkams kuo geriau pasinaudoti būsimąją bendrąją žemės ūkio politiką ir kad tai įvyktų kuo greičiau. Dabar norėčiau suteikti žodį Marekui Savickiui. Jis yra e, Lenkijos Respublikos e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras ir Žemės ūkio ir žvejybos tarybos pirmininkas. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Pirmininkė, komisijos nariai, ponės ir ponai, ekspertai, norėčiau padėkoti Jums. Ir ypač pirmininkui, ponui De Castro, o taip pat ir parlamentui, kad ėmėsi tokio iššūkio ir pradėjo atvirą diskusiją dėl BŽUP. Lapkričio 7 dieną mes pradėjome šį ciklą, kai pradėjome diskutuoti apie BŽUP. E, ponas Jerži Buzikas, Europos parlamento pirmininkas, e, padarė įžanginį pranešimą. Ir, kaip jau buvo minėta, vyko diskusijos, politinės diskusijos su ūkininkais. Tai labai svarbu dabar įtraukti mokslo pasaulį šias diskusijas. Norėčiau pabrėžti, kad akademinis pasaulis, kad akademikai yra visuomet su mumis, nes jie yra visada aktyvūs kai dėl įvairių politinių diskusijų, tokių, kurias pradėjo gerbiamasis komisijos narys Dacinas Čiološas. Taigi norėčiau Jums padėkoti už darbą, už dalyvavimą darbo grupėse. Mums BŽUP reforma yra labai svarbi. Po jau po 50 metų suprantama, kad reikalinga esminė BŽUP reforma. Bet kaip politikai mes dažnai prarandame tą ilgalaikę BŽUP viziją. Pavyzdžiui, kalbant apie teisėkūros pasiūlymus arba strategiją 2020, labai sunku šiandien galvoti ir įsivaizduoti, kas bus 2050-aisiais ir sunku suvokti, koks bus maisto poreikis, bet žinome, kad jis didės ir mums reikės įveikti tuos iššūkius. Taigi esu įsitikinęs, kad ši reforma, kuri dabar prasideda, eina tinkama linkme. Tai tik pradinis reformos etapas ir esu įsitikinęs, kad mokslo pasaulis padės mums atsakyti į labai svarbius klausimus. Mokslininkai taip pat jau pateikė labai svarbių pasiūlymų, kaip įveikti šiuos iššūkius ir kaip panaudoti ES žemės ūkio potencialą, kad galėtume patenkinti pasaulinius poreikius. Taip pat manau, kad bus labai įdomu panalizuoti biudžetinius klausimus, nes ši, šiuo klausimu taip pat yra skirtingų nuomonių. Ir žinoma, mums neužteks finansavimo, kad galėtume padaryti viską, kas planuojama bendrojoje žemės ūkio politikoje. Tačiau Europoje mums reikia gebėti uh, rasti lėšų bendrai žemės ūkio politikai ir šiuo metu to finansavimo trūksta. Šiandien mes kalbėsime trimis temomis, kurios visos yra labai svarbios ir uh, kalbėsime apie vykdomą reformą ir apie sprendimus, kalbant apie prūpinimo maistų užtikrinimą ir žemės ūkio maisto gamybos grandinės konkurencingumą. Šie klausimai mūsų darbo atvarkė jau, jau yra ne vienerius metus. Ir 2008 metais atlikus patikrinimą buvo vėl susitelkta ties šio klausimo. Tai yra nau, tam tikra prasme nauja užduotis bendrojoje žemės ūkio politikoje. Kalbant apie aprūpinimo maistų užtikrinimą, reikia kalbėti ne tik apie maisto kiekį, bet po 2003 metų mes aprūpinimo maistų užtikrinimą suprantame ir kaip kokybišką maistą, ir kaip aplinkos užtikrinimą, ir kaip aplinkos saugojimą gaminant maistą. Thank you. Taip pat mes pradėjome galvoti apie gyvūnų gerovę. Ir suprantama, ES ūkininkams dėl to našta tik padidėjo, nes jie turi naujų e, kitokios atsakomybės. E, ūkininkai taip pat susiduria su įvairiais administraciniais reikalavimais. Ir šis klausimas, šis žemės ūkio ir maisto gamybos grandinės konkurencingumas, mums reikėtų dėl jo užduoti klausimą, kodėl Europoje nuolat skundžiamas didėjančiomis maisto kainomis ir kodėl ūkininkai nuolat skundžiasi, kad negauna pakankamo atlygio už tai, ką dirba. Tai reiškia, kad dar vis dar reikia atlikti labai daug darbo, kad gebėtume atsakyti į šiuos klausimus jau yra komitetai, kurie yra atsakingi už žemės ūkio ir maisto gamybos grandinės organizavimą. Tačiau svarbu užtikrinti, kad yra politinė valia, kad būtų galima priimti reikalingus sprendimus tuo klausimu. Taigi manau, kad tai yra kaip tik tas rytis, kurioje mokslininkai ir ekonomikai, ekonomistai turėtų surasti sprendimus ir pateikti pasiūlymus arba bent jau pateikti rekomendacijas, kuria linkme būtų tinkamiausia dirbti. Kalbant apie tvarų vystimąsi, mums šiandien reikia taip įbriežti žemės ūkio kontekste, kaip mes galime gaminti maistą ir tuo pačiu po savęs pali, ate, būsimoms kartoms palikti švarę sveiką aplinką. Šiandien mes taip pat turime atsakyti ir į kitą klausimą, tai į ekologišką žemdirbystę. Yra komisijos pasiūlymo šio klausimu, tačiau ar tai atitinka ir ūkininkų, ir mūsų piliečių lūkesčius? Ar Mes turime susidarę tinkamą e, įvaizdį, ko tikisi mūsų ūkininkai, e, kalbant apie aplinkos apsaugą, gyvūnų gerovę, tvarų žemės ūkio vystimą. Įvairiuose Europos regionuose, ES regionuose ir ES valstybėse Dar reikia atlikti daug darbo, kad mes galėtume atlikti visus, visas šias užduotis, nes šiuo metu ūkininkams yra didelė našta ir mums reikia išspręsti klausimą, ar mes ir toliau tą naštą ūkininkams didinsime, ar mes kitaip dirbsime. Mums reikia, kad būtų gaminamas maistas harmoningai, saugant supančią aplinką tačiau tam reikalingos kompensacijos ūkininkams ir mums reikia nutarti, kaip geriausiai dirbti su ūkininkais. Taip pat reikia pagalvoti apie konkrečias valstybės narės, kuriuose yra e, tam tikrų specifinių sąlygų ir tam tikrų istorijų, ir kuriuose yra tam tikras istorinis, ekonominis palikimas. Mums reikia į visą tai atsižvelgti, subalansuoti visą situaciją ir vystyti žemės ūkį harmoningai visoje Europos Sąjungoje. Taip pat reikia pagalvoti, ar finansavimo sistema yra tinkama, ar ta finansavimo sistema, kuri yra leidžia tam tikrų, rei, išnaudoti tam tikrų regionų potencialą, ar mes įstengsime pasiekti subalansuotą vystimasi visose valstybėse narėse. Mums taip pat reikia atsižvelgti į praeitį kiek šalys, šalyse buvo gaminama produktų praeitie ir panalizuoti tai atsižvelgiant į aplinkos reikalavimus, kad būtų galima geriausiai išnaudoti visą ES žemės ūkio potencialą. Gal reikėtų perskirstyti finansavimą ir e, pagalvoti, ar gal būtų įmanoma su vidutiniu finansavimu pasiekti tą ribą nustatytą ES. Kalbant apie BŽUP, mums reikėtų atsakyti į klausimą, ar mes jud, einame tolyn nuo to istorinio finansavimo perskirstimo. Gal mums reikėtų pagalvoti, kaip geriau išnaudotis BŽUP skirtą biudžetą ir pagalvoti, kaip padidinti produktyvumo lygmenį. Aš nenorėčiau pateikti jokių kontroversiškų minčių ir nenorėčiau pradėti tuo klausimu diskusijų, tačiau kai kalbame apie BŽUP ir kai kalbame apie BŽUP reformą, Tai suprantama, kad yra tokia, kad viskas yra susiję ir kad mes turime kalbėti apie BŽUP, turėdama galvoje visą ES biudžetą, nes biudžetas nėra toks didelis, kad galėtų patenkinti visus BŽUP poreikius. Kalbant apie ūkininkus ir piliečius ir jų norus ir pageidavimus, visų jų mes neįstengsime išp, užp, išpildyti tačiau ne visos lėšos turi būti skirtos gamybai. Dabar norėčiau tik iškelti šį klausimą. Ir gal būtų geriau skirti lėšas ir vystymus ir konkurencingumui, nes aktyviai dirbantys ūkininkai galės užtikrinti vystimąsi ateityje nes ūkininkai yra atsakingi už ES finansavimo paskirstimą. Jie taip pat plėtoja savo ūkius. Ir bendrojoje žemės ūkio reformoje mums reikia sustiprinti antrąjį ramstį, nes būtent jame kalbame apie konkurencingumą ir vystimąsi. Nes jeigu norime, kad Europa būtų svarbi ateitie, kalbant apie pasaulio vystimąsi, kalbant apie maisto poreikių patenkinimą, apie pakankamus maisto išteklius. Mums reikia pagalvoti, kaip pertvarkyti žemės ūkiais, ūkiai skiriamą finansavimą. Pabaigai, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad mokslininkai padėtų mums atsakyti į tą esminį klausimą. Ar su esamo biudžetu, ar būsimo biudžetu skirtu BŽUP, ar Kaip su tokiu biudžetu mes galėtume pasiekti, išspręsti ne tik apsirūpinimo maistų klausimą, bet ir vystimos ir konkurencingumo klausimus. Ir mums taip pat svarbu, kaip žemės ūkis plėtosis ir kitose pasaulio valstybėse. Eh, Dėkoju. O dabar žodį suteiksiu daktarui Jose Manueliui Silvio Rodrygės iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato, kuris moderuos mūsų kalbėtojus. Ir po prezentacijų bus laiko numatyta e, diskusijoms. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju komisarė Čiolosai, dėkoju ministrė Savicki kuris atstovaujate pirmininkaujančiai Lenkijai. Dėkoju už man suteiktą galimybę moderuoti mūsų šios popietės diskusijas. Mūsų laukia trys atskiros sekcijos ir kartu nagrinėsime tris temas, kurios atspindi du, visus tris pagrindinius BŽUP kylančius iššūkius. Išklausysime dešimties minučių pristatymų iš kiekvieno eksperto ir po kiekvieno prezentacijų rinkinio bus laikas diskusijoms. Taigi pirmą kviečiu pona Giovanni Ananiją, kuris atstovauja Kalabrijos universitetui, jis yra statistikos profesorius. Ir taip pat prašau pono Hervegio Romardą iš Nacionalinio tyrimų, Žemės ūkio tyrimų instituto iš Paryžiaus. Jie pirmieji pateiks mums savo pristatymus maisto užtikrinimo ir žemės ūkio ir maisto grandinės konkurencingumo tema. Taigi 10 minučių kiekvienam, o po to bus skirtas pusvalandis diskusijoms. Profesorė. Dėkoju, pirmininkė. Apsirūpinimo maistų užtikrinimas yra tikrai didelis iššūkis. Vienas milijardas žmonių, tai yra apie 15 procentų pasaulio gyventojų, ne, negauna pakankamai maisto. Ir atsižvelgiant į neseniai buvusios maisto krizės padarinius, pasaulis, pasaulyje stengiamasi kažkaip išspręsti tą problemą. Ir bandoma sumažinti tų badaujančių žmonių skaičių. E, skaidrėje matote e, žmonių badaujančių žmonių skaičių nuo 70 metų iki šiandien ir taip pat besivystančiose šalyse badaujančių žmonių skaičių. Maisto produkcija auga dar greičiau negu gyventojai pasaulyje. Nuo 90 metų iki 2007 metų pasaulio gyventojų skaičius išaugo Iš dabar šiandieninėme pasaulyje mm, žmonės gauna 200, 2800 kilokalorijų per dieną, kai tuo tarpu reikėtų na, mažiau nei 2800 kalorijų, o reikėtų 2500 kilokalorijų per dieną. Ir netgi jeigu mes vertintume regioninių lygių, vis tiek situacija būtų panaši ir. Taigi, e, tiek žmonių skaičius auga, tiek tas e, maisto kiekis auga. Todėl maisto pasaulyje užtenka. Jeigu jis būtų vienodai paskirstytas, tai visi pasaulio žmonės gautų pakankamai maisto tiek pasauliniu lygiu, tiek e, kiekviename besivystančiame regione. Tačiau e, vis dėlto apie vienas milijardas žmonių pasaulyje dabar chroniškai badauja. Tai yra apie septintadalis pasaulio žmonių, vienas iš septynių žmonių. Todėl dabar reikia gaminti nedaugiau maisto, reikia tiesiog pašalinti kliūtis, kurios trukdo dideliai pasaulio daliai gauti maisto, nes to maisto iš tikrųjų užtenka. Uh, ir daugeliu atveju tiesiog nėra finansinių priemonių. Dėl to žmonės negali gauti maisto, jie tiesiog yra skurdus ir dėl to turime suvokti, kad ne maisto stoka yra pagrindinė problema. Na, o kalbant apie Europos e, sąjungą, 40 milijonų e, skurdžių žmonių yra Europoje, jie neturi pakankamai maisto. Ir apsirūpinimas maistu ES yra problema, jis, e, yra, tai yra problema ypač skurdžiausiam visuomenės sektoriui. Ir į šį klausimą reikia, šį klausimą reikia spręsti, kuriant gerovės politiką, skatinant prieigą prie maisto. Nes jeigu daugiau gaminsime maisto savaime, tai neišspręs problemos besivystančiame pasaulyje žmonės dėl to negaus daugiau prieigos prie maisto. Ir atsižvelgiant į tai, mm, ateityje tas apsirūpinimas maistu vis tiek išlieka labai didelis e, iššūkis, labai didelė problema. Todėl tos problemos, kurios atsirado praeitie, tęsiasi ir toliau O kas? O tas e, maisto gaminimo išaugimas pastaraisiais metais neišsprendžia problemos. Kalbant apie e, kukurūzus, ryžius ir kviečius, matote dabar skaidrėje, koks yra metinis augimo vidurkis, derliaus augimo vidurkis nuo 63 iki 2005 metų. Tas augimas proporcingai mažėja. mažiau investuojama į mokslinius tyrimus. Visose regionuose matote, kad kasmet mažiau mokslinių tyrimų atliekama žemės ūkio srityje. Na, kokių veiksmų reikėtų, kokios politikos reikėtų imtis, kad būtų išspręstos šios problemos? Visų pirma, reikia spręsti skurdo problemą, reikia sumažinti skurdą. Taigi, antras pagrindinis veiksmas dar vis tiek lieka tas pats - sumažinti skurdą. Aš tiesiog noriu pabrėžti, koks svarbus yra tas veiksmas. Tačiau yra dar du svarbus veiksmai. Vienas iš jų yra tai, ką besivystančios šalys pačios turėtų daryti. Jos turėtų sieti savo politiką su žemės ūkiu, skatinti tą žemės ūkio augimą ir taip, taip prisidėti ne tik prie maisto kiekio didėjimo, bet ir prie skurdo sumažinimo. Na, o dar vienas veiksmas yra daugiau investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Ir tuo turi rūpintis tarptautinė bendruomenė, turi skatinti tvarų produktyvumą, sumažinti produkcijos sąnaudas, taip pat e, gerinti maisto produktų kokybę ir pritaikyti inovacijas. Taigi, to, ne tik BŽUP vertindamas aš padariau tokias išvadas, bet ir vertindamas komunikatą dėl kuris yra skirtas besivystančių šalių maisto iššūkiams. Tarybos e, priimtas gegužės mėnesį praeitų metų. Ten kalbama apie tai, kad reikia stipresnės žemės ūkio politikos, kad būtų galima padėti ūkininkams. Tačiau mano nuomonė, E, tai nereiškia, kad BŽUP padės išmaitinti pasaulį. Ir e, BŽUP reformos dabar mm, paskatino perėjimą prie rinką grindžiamo požiūrio ir pagalba, kur yra skiriama pagal BŽUP, vis e, mažėja. Konkurencingumas tapo labai svarbiu aspektu Europos ūkių ir žemės ūkio ir maisto sistemų ekonominiai tvarumai ir jų ilgal vidutinės trukmės perspektyvoms. Apie 30 procentų Europos Sąjungos biudžeto sudaro bežiaupė ir todėl reikia dabar rūpintis ekonominiu Europos ūkių gyvybingumu ir taip pat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 Mano nuomonė, bazinės išmokos ir žaliosios išmokos neišsprendžia konkurencingumo problemos, jos neprisideda prie konkurencingumo, bet yra kiti elementai, kurie gali padėti išspręsti problemas. Tai yra Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir taip pat priemonės pagal antrąjį ramstį ir pagrindų programa susijusi su moksliniais tyrimais ir su inovacijomis, kurias taiko uh, uh, ūkiai. Tai yra teigiami žingsniai, bet mano nuomonė, neužtenka finansinių išteklių skirtų naujoms priemonėms. E, jų neužtenka, kad ūkiai taptų konkurencingesni. Reikia daugiau naujų priemonių, kurios tiesiogiai prisidėtų prie to konkurencingumo skatinimo. Ir iš komisijos pasiūlymo atrodo, kad veiksmai bus nepakankami, kad jie negalės pakankamai prisidėti prie Europos ūkių konkurencingumo. Dėkoju uždėmesi. Merci, merci beaucoup, Dėkoju, Ponas Hervė Guimardas. Taigi, kaip jau sakė ir e, kolega Ananė, iššūkiai yra susijęs su apsirūpinimu maistu. Turime išmaitinti 7 milijardų žmonių. Ir taip pat turime pagalvoti apie visus kitus pasaulinius iššūkius. Taigi aplinkos problemos ir iškastinio kūro mažėjimas, taip pat neligybės didėjimas, visi šie klausimai yra labai svarbus. Ir mes tai matome visose šalyse. Antrasis labai svarbus dalykas yra tai, kad yra kiekybinių ir kiekybinių iššūkių, nes e, mūsų kiekybiniai iššūkiai reiškia tai, kad netrukus bus turėsime išmaitinti 9 milijardo žmonių ir vieni badauja, kiti persivalgo. Stengiantis išspręsti šį apsirūpinimo maistų klausimą, turime dirbti trimis lygmenimis. Pirmiausiai turime galvoti apie vartojimą ir štai čia BŽUP atliks labai svarbu vaidmenį. Pirmiausia, reikia sumažinti skurdą, sumažinti atliekas, kalbant apie paskirstimo ir vartojimo etapus. Taip pat reikia keisti nesubalansuotus mytybos įpročius. O šioje srityje labai svarbu panalizuoti maisto produktų kainodarą. Gamybos, iš gamybos pusės reikia padidinti žemės ūkio gamybą, tačiau nepakanka žemės, taigi reikia didinti derlių. Bet taip pat matoma, kad derlius tam tikrą prasme stagnuoja ES lygmenių ir visame pasaulyje. Taigi mes susidurime su gamybiniais iššūkiais, o štai čia dar labai svarbus ir ekologinis intensyvinimas ir taip pat aplinkos keliami iššūkiai. Reikia galvoti ir kaip padidinti derlingumą, nes kaip matote, tas derlius jau kurį laiką nesikeičia. Dar labai svarbu atkreipti dėmesį pačiu optimistiškiausiu atveju į tai, kad e, kai kuriuose neturtingose valstybėse gamyba didėja, tačiau vėliau 2030-aisiais matysime, kai persiskirsto gamyba ir reikėtų, kad daugiau žemės ūkio priekybos e, būtų iš eksportuojančių zonų, tai yra Latino Amerikos, Šiaurės Amerikos, buvusios Sovietų sąjungos, kainos ateityje didės, tačiau didės ir kainų sviravimas dėl įvairių priežasčių. O tai yra naujas iššūkis ir jis pastebimas per paskutinius keliarius metus ES ir į tai reikės išvelgti. Tai yra tas e, priekybos klausimas ir kainų sviravimo klausimas. O kainos sviruos dėl įvairių priežasčių ir klimato kaitos ir dėl kitų dalykų. Lab kalbant apie maisto kainas ir energijos kainas, štai čia yra skaidrė, kurioje matyti kviečių, javų ir naftos kainų sviravimą. Ir matote, analizuojant moksliškai šią kreivę, galime pasakyti, kad nėra labai didelio atotrukio tarp naftos ir javų kainos, tačiau kai naftos kaina padidėja, tai atotrukis irgi padidėja. Pasauliniu mastu e, analizuojant šią situaciją reiškia, kad ES reikės tokio žemės ūkio sektoriaus, kuris būtų ir konkurencingas, ir našus, ir nekenkiantis aplinkai. Derlius Europos Sąjungos valstybėse naryse yra gana didelis, kadangi BŽUP reforma įsigaliojo 2092-2003 e, metais, tai jau turėjo įtaką ekologinėms sistemams. Taip pat labai svarbus kompleks, BŽP kompleksinio paramos susijimo kriterijai stiprinant pirmąjį ir antrąjį ramstį. Tačiau yra svarbu pabrėžti, kad e, reikia atskirti pirmąjį ir antrąjį ramstį ir labai svarbu kalbuoti apie aplinkos saugos sudėdamasias dalės bendrojoje žemės ūkio politikoje. Tai labai svarbu ir dėl politinių, ir dėl pragmatinių, ir dėl kitų priežasčių. Taip pat reikia turėti galvoje jau pasiektą pažangą jog reikia nu- naudoti tokias priemonės, kurios padėtų pasiekti rezultatų. Yra ir kitų klausimų, kalbant apie apsirūpinimą maistų, globalizaciją, kainų sviravimą. Tai reiškia, kad viską susumavus turėtume tris iššūkius - tai tvarumą, konkurencingumą ir stabilizavimą. Apie stabilizavimą ir tvarumą nekalbėsiu, nes komisijos pateiktame pasiūlyme einama labai teigiamą linkme. Tačiau reikėtų panalizuoti detalės turint visas, visą informaciją apie biudžetą, biudžeto skirimą BŽUP ir ekologinės priemonės, kurios bus patvirtintos ir taip pat prieš cikliškumą nukreiptas priemonės. Bet leiskite paklausti, ką mes darome konkurencingum, stiprindami konkurencingumą. Ir tai yra labai svarbus klausimas visose valstybėse narise. Ir Mums reikės dirbti ir stabilizavimo ir konkurencingumo e, srityje. Kalbant apie konkurencingumą, visą laiką Europoje buvo šioje srityje problema ir vienoje skaidrėje labai sunku apibendrinti viską, kas vyko per, pastu, per paskutinius keliarius metus. Mes matome, kad išsivyščiusiuose šalyse buvo gamybos stagnacija, nors vyko įvairių reformų ir buvo sudaromos įvairios sutartys sumažėjo pagalba, ES teikiama pagalba. Ir kaip matote, kitose besivystančiose šalyse gamyba didėja. Pavyzdžiui, Brazilijoje kiekvienais metais gamyba padidėja 5 procentais. Ir taip yra dėl netiesioginių politikos sprendimų. Kalbant apie našumą, panalizavus tai, kas vyksta ES ir Junktinėse Amerikos valstijose, akivaizdžiai matyti, kad Europoje vartojimas negerėja, bet jis gerėja Junktinėse Amerikos valstijose. Be to, kalbant apie našumą, našumas didėja e, kai kurios ir tai susijęs su eksportu. E, Vokietijoje ir kai kuriuose kitose valstybėse narise mažėja žemės ūkio priekybos balansas stengiantis išspręsti visas šias problemas ir stengiantis panalizuoti, kaip BŽUP gali išspręsti šias problemas. Pasakyčiau štai, ką labai sunku atskirti tuos dalykus, kurie susiję su žemės ūkio sektoriumi ir ūkininkavimu. Tam reikalingas holistinis požiūris. Nuo gamybos iki vartojimo reikia priepti visą grandinę. Taip pat yra didelis iššūkis, kalbant apie besivystančias šalis ir e, trečiasias šalis. E, Taip pat labai svarbus visas globalus konkurencingumas žemės ūkio srityje. Ir tai, kad situacija įvairiose valstybėse narėse yra skirtinga. Nes jeigu darbo našumas ir derlius Europos ūkiuose yra mažesnis, o tuo pačiu reikia dar spręsti aplinkosauginius klausimus, tai yra ekologiniai, įtraukiant ekologinį intensyvinimą, tai reikia daugiau lėšų skirti inovacijoms. Ir reikia pagalvoti, pavyzdžiui, apie Europos partnerystės siekiant inovacijų žemės ūkio srityje ir žemės ūkio tvarumo srityje. Tai yra labai svarbus dalykas, tačiau siekiant gerų rezultatų reikia išspręsti tris klausimus. Pirmiausia, reikia įtraukti pagrindinius mokslinius tyrimus. Nesakau tai todėl, kad esu pats tyrėjas bet tai labai svarbu, nes tai ne tik e, leidžia pasidalinti žiniomis, bet ir įgyti naujų žinių, pavyzdžiui, kalbant apie genomiką. Yra ryšys tarp genų ir fenotipų ir uh, Akivaizdu, kad per kitus dešimtį metų vyks esminė revoliucija šioje srityje, kuri padės pagerinti genotipus ir tam reikalingi moksliniai tyriniai, tyrimai ir darbas įvairių disciplinų lygmenyje. Taigi reikia priepti visą grandinę. Taip pat reikalingas viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas ir taip pat bendradarbiavimas įvairiais ES lygmenimis. Treči, kalbant apie ES e, bendradarbiavimą su kitomis šalimis ir ES tai labai svarbu ir šali, trečiosioms šalims. Čia reikia turėti galvoje visą žemės kapitalą, tarpininkus, vartotojus. Ir šiuo metu yra matoma derliaus stagnacija. Ir tai reiškia, kad išlaidos taip pat atitinkamai adaptavosi ir jos dabar yra gana aukštos. Dar reikia atkreipti dėmesį į kitą veiksnį. Tai kad darbo e, kaina yra labai didelė ir galbūt ne šitoje srityje reikėtų ieškoti sprendimų. Šita visa situacija turi įtakos ir bendrai, bendram, bendrai maisto gamybai. Dar reikia atsižvelgti ir į pasaulio priekybos organizaciją ir jos vaidmenį. Dabar nenorėčiau labai susitelkti į gamybos išlaidas ir apie žemės ūkio struktūrų heterogeniškumą. Aš tik norėčiau atkreipti dėmesį į tų struktūrų dydį, kalbant apie ūkius ir žemės ūkio struktūras. Viena vertus tai yra privalumas, kita vertus tai, kad yra tokia įvairovė, nėra privalumas, nes kartais e, nacionaliniu, regioniniu lygmeniu trūksta specialistų ir tą patį būtų galima pasakyti apie BŽUP. Kita vertus, turbūt Europos žemės ūkio modelis yra tai, kuo mes didžiuojamės, gal per nelik didžiuojamės, nes yra įvairiausių kokybę reiškinčių ženklinimo būdų. Ir tai, manyčiau, reikėtų geriau apgalvoti. Kalbant apie organizavimą ir gamintojus, yra įvairiausių teisėkūros pasiūlymų ir galima organizuoti dėrybas ir iš viršaus, ir iš apačios, tačiau organizacijų stiprinimas yra labai svarbus. Ir šiuo tikslu reikia atsižvelgti į pagrindinį tikslą. Reikia stiprinti ir vieną, ir visas rytis. Bet reikia atkreipti dėmesį tai, kad nekiltų maisto produktų kainos. Reikia, kad visose maisto gamybos grandinėse būtų dalyse būtų gebėjimai, dėrybiniai gebėjimai. Ir paskutinis dalykas, kalbant apie žemės ūkių pajamas reikėtų pagalvoti ir apie kitokias veiklas. Šią linkmę vertėtų padirbėti ir pagalvoti. Ir mes dar neturime reformos pasiūlymų tuo klausimu, bet reikėtų pagalvoti, kaip įgyvendinti tas idėjas, kurios leistų žemės ūkius diversifikuoti ir atsiliepti į klimato kaitos iššūkius. Nes tai gali būti sunku atlikti, tačiau vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu tai gali būti svarbus pajamų šaltinis. Dėkoju. Dėkoju. O dabar galime pradėti diskusijas. Suteiksiu galimybę užduoti klausimus pirmiesiems kalbėtams. Nenoriu, kad komentuotumėte ar kad sakytumėte patys kalbas, suteikiu progą užduoti klausimų, nes nedaug laiko te turime, tik tai pusvalandį. Užduoti klausimus mūsų dviems kalbėtams, dviems pranešėjams. Ponas Des, jūs pirmasis. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat dėkoju pirmininkui De Castro, komisarui Čiolos, ministrui Savickiui už šios popietės diskusijas. Taip pat dėkoju profesoriams už tai, kad atvyko. Užduosiu klausimus. Turiu klau, paklausimą abiems profesoriams. Jūs kalbėjote apie apsirūpinimą maistu, tačiau nei vienas iš jūsų nekalbėjo apie naujovišką plėtrą tam tikrose Europos regionuose kad dabar kai kuriuose vietovėse yra auginama ne maisto produktai, bet e, naudmenys skirti gaminti ekologišką kūrą. Ir milijonai hektarų dabar, pavyzdžiui, miškų plotai bus e, iškirsti tam, kad būtų galima auginti naudmeną skirtas kūrui. Komisaras Čiološ minėjo konkrečius skaičius hektarais Europoje. Ar galėtumėte pagrysti tuos skaičius? Ar galėtumėte pagrysti, kad miškai yra kertami ir kitose pasaulio vietose? Taip pat kalbėjote apie tai, kad turi būti pakankamai maisto prieinama visiems. Ministras apie tai kalbėjo kad reikia užtikrinti, kad iki 2050 metų maisto prieinamumas būtų išaug, padidintas 7 procentais. Aš manau, kad teisinga e, būtų sustiprinti tyrimus, tačiau noriu pateikti vieną pavyzdį. Mano atstovaujamame regione Vokietijoje veikia įmonė, kuri e, gamina žemės ūkio um, padargus. Ir tik tai 20 cm, pavyzdžiui, kukurūzų yra nuimami kaip derlius, 50 cm lieka. Taigi, e, kai yra nenuimas visas derlius, tai pakenkiama e, dirbožėmiui. Ar jūs manote, kad reikėtų tokią plėtrą toliau skatinti, ar ji būtų produktyvi? Dėkoju, ponas Hoislingas. Dėkui. Aš taip pat keletą klausimų užduosiu. Abu mokslininkai minėjo, kad nebedidėja nuimamas derlius. Jūs teigiate, kad taip yra dėl to, kad nepakankamai tyrimo atliekama. Bet galbūt taip yra ir dėl to, kad mes ribojame uh, naudmenų auginimą. Arba kad kai kuriuose vietovėse mes jau pasiekėme viršutinės ribas, pavyzdžiui, 10 tūkstančių litrų pieno e, primežiama ir tiesiog daugiau jo primešti nebeįmanoma, kai tiek yra primežama iš vienos karvės. Ir lėšos, kurios yra skiriamos žemės ūkiui, visos išlaidos atsirandančios šiame sektoriuje nuolatos auga. Tad e, iš tiesų išlaidų ir gražos santykis tampa nebeadekvatus. Kodėl taip yra? Antrasis klausimas E, Europoje produktivumas, pavyzdžiui, mėsos produktivumas, e, galbūt jis priklauso ir nuo to, kad yra importuojami pašarai. Tai ta derliaus auginimas yra tarsi įsivežamas iš užsienio ir derlius dėl to didėja. Buvo taip pat kalbama apie globalizaciją ir apie globalizacijos padarinius BŽUP. Ir kiek aš supratau iš savo diskusijų su priekybos ekspertais, mes stengiamės apsaugoti ar kompensuoti ūkininkams už tai, kaip juos paveikia, pavyzdžiui, Merkosur susitarimai. Kaip jums atrodo, kokią grėsmę kelia laisva prekyba ūkininkams? Taip pat kalbėjome apie 70 procentų išaugimą iki 2050 metų. Ar šitie skaičiai yra paremti Žemės ūkio ir maisto organizacijos domenimis? Nes aš mačiau jų oficialius duomenys, bet man atrodo, kad ten niekas neminėjo 70 procentų maisto kiekio padidėjimą. Tai tiesiog turiu pasakyti, kad šitas skaičius man atrodo neteisingas. Dėkui. Ačiū. Ponas Pulve. Turiu tris klausimus. Visų pirma, dėl konkurencingumo. Buvo pasakyta, kad reikia didinti konkurencingumą, didinti produktivumą, tačiau šiandieną matome, kad produktivumas nuo tada, kai buvo pradėta dėkti BŽUP, tik tai padidino atliekų kiekį maisto grandinėje ir sukūrė papildomą problemą. Taigi, didėja produktivumas, bet auga ir atliekų kiekis. Tad reikia žvelgti plačiau. Norėčiau, kad e, šiek tiek daugiau pakalbėtumėte šią temą. Neverta daugiau gaminti, jeigu daugiau atliekų sukūrėme. Ir dar vienas mano klausimas apie gyvūnų e, veisimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad, kad yra keičiami gyvūnų galvijų šerimo įpročiai. Teigiate, kad tai yra dėl pasaulinio atšilimo, taip pat minėjote baltymų kiekį, kuris keičiasi, baltymų skiriamų galvijams. Tikrai labai blogai, kai siekiant išmatinti žmonės yra išnaudojami galvijai. ir šio klausimo nepalėtėte. Ir taip pat dėl gamtinių išteklių. Kai jų yra pakankamai siekiant sukurti daugiau maisto, tada viskas gerai. O dabar trūksta ir išnaudoti gamtiniai ištekliai, trūksta kalio ar magnio natūralia jų forma. Tad koksgi mūsų laukia ateities modelis žemės ūkio sektoriuje? Tad norėčiau, kad susijėtumėte konkurencingumo skatinimą ir pokyčius dabar matomus žemės ūkio sektoriuje. Poj, ponas. Europie e, produkuje. Dėkuoju, pirmininkė. Vis daugiau žemės Europoje yra naudojama ne maisto gamybai, o tiems energetiniams augalams, iš kurių paskui gaminama energija. Ir ta tendencija dar tik stiprės. Anot ekspertų. E, tai pakels maisto kainas. 7 procentais numatytas, 7 e, procentų kilimas. Ar e, jūs galite patvirtinti, kad dar daugiau maisto kainos auks? Mes kalbame ne tik apie kainų kilimą, bet ir apie tai, kaip klimato įvairūs e, pokyčiai veikia šią sritį. Grūdų sektoriaus tendencijos veikia ir kitas žemės ūkio rinkas. Tik galbūt reikėtų daugiau intervencijų į grūdų rinkas. Dėkoju ponui Kalinovskui, o dabar kitas klausimas. Dėkoju pirmininkė. Mano klausimas būtų toks. Europoje vis mažiau ariamos žemės yra. Lenkijoje, mano šalyje, 2007 metais pagal Eurobarometrą buvo 16 milijonų e, hektarų ariamo žemės, o dabar 15 milijonų beliko. 15 milijonų hektarų. Ir netgi dar mažiau, jeigu kalbėtume apie subsidijuojamus hektarus. Taigi vis mažiau ariamo žemės Ir ką Jūs manote apie tokias tendencijas mūsų ir kitose šalyse? Šie pokyčiai yra dar svarbesni, kai mažiau subsidijų teikiama vienam hektarui. Ar jūs manote, kad Ką Jūs manote apie šį reiškinį, apie aremo žemės mažėjimą ir apie to ryšį su subsidijavimo sistemoms ir regionams? Ar tai reiškia, kad vis mažiau aremų žemės plotų bus? O tai iš tikrųjų neigiamai veikia apsirūpinimą maisto. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, dėkoju e, pasisakiusiems. Gal kas nors galėtų pakalbėti apie produkciją ir aplinkosaugą. To. Kodėl mes einame netinkamą linkme, bandydami vėl susijęti uh, e, du dalykus kalbant apie pasidalimą žemę, aš perskaičiau mokslinius duomenis ir e, man atrodo, kad komisija pasirinko tikrai ne patį geriausią variantą. Kalbant apie žemės ūkio konkurencingumą, e, tai rinka viešosioms gerybėms jokios vertės nesuteikia. Ir tos viešosios gerybės nėra taip įvertinamos kitose pasaulio dalise kaip Europoje. Tai kaip tada galima įvertinti Europos ūkininkų konkurencingumą tokiame kontekste? Na ir kitas klausimas. Nepamenu, kuris kalbėtojas paminėjo prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą ir antrąjį ramstį. Ar galėtumėte pakalbėti ir apie pirmojo ramščio išmokas susijusias su skirtas išmokoms, e, atsiprašau, pajamoms? Koks yra jūsų požiūris į to ramščio priemonės? Dėkoju. Dėkoju. Yra dar trys kalbėtojai, tačiau daugiau neprimsiu, Kapulas, Andrews, e, atsiprašau, Agnius ir dar kažkas paprašė žodžio. Taigi žodis ponui Kapulos. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariui, kad atvyko, dėkoju ministrui, dėkoju taip pat visiems e, diskusijų dalyviams. Mano klausimai yra gana paprasti. Norėčiau padėkoti Jums už prezentacijas. Mums pateikėte gana gerą apibendrinimą. Tačiau trūksta vieno dalyko. Mes daug tikimės, norime sprendimo. E, ponas Ananė kalbėjo, kad komisijos pasiūlymai eina tinkama linkme, tačiau trūksta priemonių, tos priemonės yra nepakankamos. Aš norėčiau sužinoti, kokių priemonių jūsų nuomonė reikėtų, kokių priemonių trūksta. O Ponas Giomar kalbėjo apie tai, kad reikėtų geriau organizuoti gamybą ir diversifikuoti įvairinti veiklą. Ūkių veiklą. Kaip tai galima padaryti? Jūs konkrečiai to neįvardėte. Ir politikų vaidmo koks būtų čia. Mes esame politikai ir turėtume ieškoti išeičių, gavę iš mokslininkų informaciją. Norėčiau daugiau pagalbos iš mokslininkų, norėčiau detaliau sužinoti, kokių išeičių trūksta jūsų nuomonė komisijos pasiūlyme. Būčiau labai dėkingas. Dėkui, ponas Agnius. Dėkui, aš turiu tris klausimus. Kaip mano pranešėjai, ar žuvų atliekų išmetimas į jūrą yra naudinga, kai galima būtų iš žuvų atliekų pagaminti tam tikrą pašarą galvijams? Ar reikėtų, ar jūs manote, kad atliekų deginimas yra po to panaudojimas kaip trašų yra negeras būdas. Ir kaip manote, ar um, genų modifikacijos technologijos galėtų būti pasitelktos? Dėkoju. Ačiū. Ir paskutinės kalbėtos, gal galėtumėte prisistatyti. Labą dieną, esu Pedro Naro, atstovauju Asaha, Ispanijos žemės ūkio asociaciją. Norėčiau kalbėti apie konkurencingumą ir turiu su to susijusi klausimą. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia e, gaminti daugiau, tačiau reikėtų pakalbėti ir apie tai, kad reikia geriau valdyti dabartinės sistemas. Taip pat nepamirškite ūkininkų pajamų, nes jeigu remės ūkio produktų kainos bus nuolat mažinamos, ūkininkai nebeturės lėšų naujoms technologijoms dėkti. Ir Norėčiau paklausti pono Ananijos, kokius konkrečius pasiūlymus galėtumėte pateikti tam, kad šios BŽUP reformos kontekste būtų daugiau pusiausviros tarp pastangų iš ūkininkų ir kitų maisto grandinės dalyvių. Ir dar vienas klausimas ponui Ananijai dėl tiesioginių išmokų sistemos ir žaliųjų išmokų. Ar jūs manote, kad tokiu būdu einama tinkama linkme, siekiant konkurencingumo didinimo? Ir taip pat gal galėtumėte dar konkrečiau paaiškinti, kaip reikėtų peržiūrėti ir pakeisti žaliasias išmokas tam, kad konkurencingumas padidėtų. Ir trečias dalykas, negalime kalbėti apie inovacijas ir technologijas, jeigu apie technologijas teiksime nuolatos klaidingą informaciją. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį profesoriui Ananijai ir profesoriui Geomardui. O kiek laiko turime atsakyti į visus klausimus? Aš pasistengsiu, kiek galėdamas kalbėti kiek trumpiau. Dėl energetikos. Aš per savo dešimties minučių pranešimą nusprendžiau nekalbėti apie žemė, apie ES politiką skirtą biokūro gamybai. Tačiau pasirinkau už, uh, apsirūpinimą maistu, nes tai, manau, yra viena svarbiausių politikos krypčių, kuri yra be abejo neatsiejama nuo biokūro gamybos. Galima bandyti didinti e, produkcijos kiekius ir mažinti kainas. Tačiau iš apsirūpinimo maistu pusės reikia galvoti ne tik tai apie biokūro gamybos politiką, bet ir apie mūsų kūro įsigijimo e, politiką. Ir atsižvelgti į visus šių politikos krypčių aspektus. Taip pat reikia nepamiršti uh, mokslinių tyrimų ir plėtros svarbos biokūro ir apskritai energetikos sektoriuje. Mokslinių tyrimų ir plėtros pagalba galime rasti naujus būdus, kurie mums padės sunaudoti mažiau energijos ir todėl jeigu mes investuosime daugiau į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir ieškosime efektyvesnių energijos panaudojimo būdų, tuomet mums reikės mažiau lėšų skirti biokūro gamybai ir tokiu būdu mažiau kenksime apsirūpinimo maistu tikslams. Koks yra ryšys tarp investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei produktivumo pokyčius. Mane informavo ekspertai, kad vietos tobulėjimui yra tikrai daug, kalbant apie įvairias technologijas, kurios yra naudojamos maisto gamybos rytyje. Ne tik tai turtingiausiose valstybėse, bet ir besivystančiose valstybėse turime įvertinti visas naudingiausias technologijas būtent iš tos pusės, kiek jos prisidėtų prie produktivumo pokyčių. Bet taip pat reikia nepamiršti ir technologijų naudojimų maisto gamyboje poveikio aplinkai. O tai galioja bet kurioje pasaulio vietoje, ne tik ES. Toliau dėl konkurencingumo. Visų pirma, konkurencingumas nereiškia vien produktivumo didinimo. Europos daugelį žemės ūkio sistemų yra teigiama, kad produktivumą galime padidinti ne didindami produktivumą, tačiau didindami, keldami produktų kokybę. Ir sakydamas kokybę turiu galvoje įvairiausias kokybės aspektus, kurių tikisi vartotojai. Ir tokių kokybės rodiklių yra įvairios grupės. Vienos vartotojų grupės tikisi konkrečių produkto kokybės rodymų, kitos vartotojų grupės tikisi, kad bus siekiama gyvūnų gerovės ir pagal tai jie vertina produkto kokybę. Tad iš tiesų tai yra tiek paties produkto savybės, tiek jo gamybos e, aspektai. Ir vartotojams visą tai yra svarbu. Bet siekdami konkurencingumo neturime siekti vien didesnio produktivumo. Iš tiesų, kelių padidinti konkurencingumą yra daug. Nepamirškime, kad vidutinis žemės ūkio e, plotas ES yra mažiau negu 10 hektarų. Ir tokiems ūkiams tikrai nėra lengva konkuruoti. Mes turime tokiems ūkiams numatyti prieigą prie įvairiausios pagalbos, įvairiausių, įvairiausios paramos, tam, kad jie atrastų savo būdą sėkmingai konkuruoti. Todėl iš BŽUP negalima pašalinti e, jokių priemonių, kurios, pavyzdžiui, padeda užtikrinti e, žemės mobilumą, tai yra sejomainą. Taip pat galimybę dalintis žemę. Ir turime palikti šioje reformoje visas priemonės, kurios gali padėti ūkiams konkuruoti. Dėl antros, antrojo ramščio priemonių ir konkurencingumo ryšio su pirmojo ramščiu. Mano nuomonė, nuoroda buvo daroma į su gamyba susijęs išmokas ir nacionalinius apribojimus. Manau, kad čia taip pat pagrindinis tikslas yra padidinti konkurencingumą. Tokiu būdu stengiamės padėti ūkininkams toliau ūkininkauti ir kaimo vietovėms e, išlikti. Ir rinkos situacija dabartinė kitaip tiesiog nepaliktų jokių galimybių žemės ūkiui išgyventi. Todėl mes dėl labai aiškių priežasčių stengiamės padėti žemės ūkio sektoriaus veikėjams. Bet e, vienas iš pagrindinių tikslų lieka konkurencingumo didinimas. Ir toliau tie paprasti klausimai reikalaujantys sudėtingų atsakymų. Visada yra taip, kad mokslininkai mokslininkams teigiama, taip, lengva jums kalbėti, bet ką jūs darytumėte, jeigu atsidurtumėte mūsų kailyje? Mano nuomonė dėl BŽUP reformos pasiūlymo yra tokia. Tie pasiūlymai nėra pakankamai drąsūs. Kodėl? Todėl, kad daug finansinių išli, išteklių yra skiriama tiesioginėms išmokoms, o tiesioginės išmokos, mano nuomonė, yra naudingos ūkininkams, tačiau jos nėra ta priemonė, kuri padeda ūkininkams daryti tai, ką jie turėtų daryti, tai yra e, gaminti produkciją tvariai ir veiksmingai. Ir išlikti konkurencingiams ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi, mano nuomonė, reikėtų sumažinti lėšas skirtas tiesioginėms išmokoms. Taip pat reikėtų numatyti tikslingesnius konkretesniems e, tikslams, pavyzdžiui, viešųjų gerybių gaminimui skirtas priemonės numatyti. Ir kitoje sekcijoje apie tai kalbėsime, tad nenoriu pernelikčiai išsiplėsti, kodėl dabartinės BŽP reformos pasiūlymas, mano nuomonė, nėra pakankamai ambicingas, bet mano nuomonė išmokos susijėtos su viešųjų gerybių gaminimu turėtų būti skirtos kompensuoti papildomoms atsirandančioms išlaidoms. Ir tam, kad būtų e, galima gaminti viešasias gerybės, bet išvengti tų problemų, kurios atsiranda ūkininkams. Būtent tam turėtų būti skirtos tokios išmokos. Ir dėl to manau, kad palaipsniui reikėtų atskirti dalį lėšų dabar skirtų tiesioginėms išmokoms ir jas e, skirti ūkininkams tam, kad jie galėtų e, daryti tai, ko reikia būtent jiems, norint išlikti konkurencingiems. Čia ir baigsiu ir, ir vėl leisiu atsakyti į sudėtingesnius klausimus. Thank you. Alors, je vais essayer de compléter par rapport aux réponses de Giovanni. Dėkoju. Pamėginsiu pridurti prie tų atsakymų. Kai dėl energijos, norėčiau pasakyti, kad yra tas iššūkis, kaip išmaitinti planetą. Ir tai yra tik vienas iš iššūkių, nes yra ir aplinkos iššūkis, ir yra energetikos iššūkis, yra neligybės iššūkis. Ir analizuojant tam tikras politikos rytis, akivaizdu, kad vienas dalykas vystomas, todėl kad tam egzistuoja rinka. Pavyzdžiui, kalbant apie biomasę ir apie atsinaujinančią energiją. Pirmos kartos biokūras nebus tas stebuklingas sprendimas. Tačiau mes vis tiek turime dirbti prie e, kitų dalykų, analizuoti kitus energijos šaltinius. Būtent todėl labai svarbus moksliniai tyrimai ir plėtra. Kitas dalykas yra susijęs su darbo našumo ribomis ir tai susijęs su dauguma iš jūsų klausimų. Europoje pagrindinė problema yra tai, kad jau beveik 40 metų mes taikėme tam tikrą žemės ūkio gamybos modelį ir kurį laiką jis puikiai veikė Europoje. Nes buvo vykdoma selekcija, kad būtų didesnės sėklos ir kadangi didesnės sėklos geriau krenta į dirvą ir tuomet buvo vykdoma augalų selekcija ir buvo analizuojama kokios geriausios trašos ir visa sistema labai susieta. Tačiau klausimas, kokį poveikį tai daro aplinkai. O dabar jau laikas pereiti prie kitų sistemų, kurios yra daug labiau diversifikuotos, labiau pritaikytos vietoms, sąlygoms. Ir dabar jau mums reikia geriau išnaudoti vietos išteklius. Ir, ir viena iš tų sričių galėtų būti augalų apsauga, augalų sveikatos apsauga. Reikėtų jau panalizuoti, kokie pesticidai naudojami ir kaip geriau pritaikyti integruotą apsaugą. Būtent todėl taip svarbu, e, kad būtų partnerystė ūkininkų, mokslininkų, mokslinių organizacijų bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Nes jeigu norime eiti numatytų kelių, turime išlaikyti ir gamybą, ir darbo našumą, ir tuo pačiu saugoti aplinką, o tai padaryti nelengva, tam reikalingas diversifikavimas. Bet kalbant apie sprendimus, manau, kad ilgalaikė prasme mums bus lengviau atpažinti tas paslaugas, kurių mums reikia. Ir vienas iš būdų tai padaryti bus biudžetinis pripažinimas. Ir mums reikės ieškoti kitų išteklių, kadangi neužteks mūsų biudžeto, reikės surasti kitų rinkų ir kitų būdų finansuoti savo žemės ūkio projektus. Ir mums reikia padaryti daugiau, kad biudžeto suvaržymai mums, mums nedarytų tokios didelės įtakos. O kitas kelias yra atsargumas. Tai irgi susijęs su konkurencingumu. Nes konkurencingumas ūkininko konkurencingumas reiškia, kad ūkininkas gali vykdydamas savo veiklą išgyventi. Bet kad ir ką tas ūkininkas gamintų, ar pieną, ar, ar augintų javus, jis turėtų jau galvoti ne vien apie ūkininkavimą, turėtų galvoti apie išlaidas, apie pajamas gaunamas iš gamybos ir tai yra ta kitas rytis, kurioje reikėtų pagalvoti. Kalbant apie žemės naudojimo istoriją Europoje, norėčiau pasakyti, kad kai kuriuose vietose subsidijos buvo nedidelės ir ta žemė buvo nenaudojama žemės ūkiai. Na, iš tikrųjų, ta koreliacija vargu ar egzistuoja, nes viena vertus arba žemė yra paliekama, nes ji nederlinga, arba yra poreikis, kad ta žemė būtų naudojama kitiems tikslams. Ir subsidijos nepadės paversti tą žemę konkurencingą. Tam reikalinga visa žemės politika. Akivaizdu, kad vienose valstybėse narėse yra problemos didesnės nei kitose. Manau, kad mums reikėtų grįžti prie žemės nuosavybės įstatymo, turtonos įstatymo, turint galvoje subsidijas žemės ūkiai. Kalbėjome apie pašaro žuvims naudojimą apie perteklinę produkciją, apie švaistimą. E, pasaulio e, maisto organizacija teigia, kad 30 procentų maisto yra išvaistama ir ši informacija yra pateikiama jūs interneto svetainėje, tai yra oficiali informacija, kurią cituoja Pasaulio maisto organizacijos darbuotojai, tačiau nereikėtų tos informacijos palikti savaime, nes e, Jeigu būtų galima panaudoti įvairius svertus, tuomet atsirastų sprendimas šiai problemai. Nes mes turime viziją, kaip norėtume, kad pasaulis atrodytų. Kita vertus, turime atsižvelgti į realias galimybės, kaip sumažinti švaistimą atliekas ir uh, panalizuoti, kaip tas galimybės įgyvendinti. Ir Europai reikia mm, tam tikrą prasme daryti aukas ir jinai nelinkusi to daryti. Pavyzdžiui, pavyzdys iš Junktinės karalystės. Per paskutinius dviejus metus maisto išvaistimas, e, maisto atliko sumažėjo 10 procentų, kai buvo imtasi veiksmų, bet panalizavus, kuriuose srityse sumažėjo švaistimas, tai akivaizdu, kad e, asmenys prisidėjo prie šito sumažinimo, nes tai susijęs su švietimu, su vaikų švietimu, kita vertus tai susiję ir su ekonominė krize. Taigi reikėtų labai kukliai vertinti savo užmojus. Ir reikėtų išanalizuoti visas įmanomas sudėdamasias dalis. Dėkoju Jums, dėkoju e, Giovanni Ananija ir Gervė Gujamart. Pirmąją temą baigime. O dabar norėčiau pakviesti ponę Anetę Freibauer, ji yra iš Vokietijos, iš Johann Heinrich von Tuanen instituto ir Žemės ūkio ir klimato kaitos instituto. Ir taip pat norėčiau pakviesti profesorių Alaną Bakvelą. Jis yra iš Londono, jis yra garbės profesorius Žemės ūkio ekonomikos rytyje ir jis yra iš Imperial College iš Londono. O dabar mes kalbėsime apie tvarų ES žemės ūkio vystymą. Paprašyčiau pranešėjų kalbėti neilgiau kaip 10 minučių, o po to mes paprašysime neilgiau užtrukti užduodant klausimus ir atsakant į juos. So, so now, um, hello everybody from... Labadiena visiems. Dabar per šias dešimt minučių manęs laukia didelis iššūkis kalbėti labai konkrečiai, parodyti sprendimus ir pasižiūrėti, kokia nauda bus aplinkai. Aš norėčiau pasinaudoti mm, aplinkos kontekstu ir jame išanalizuoti BŽUP reformą. Taigi, visų pirma, kokie iššūkiai mūsų laukia. Ir mums reikėtų pagalvoti ne tik apie ES 2020, bet ir tolėliau. Visai neseniai Žemės ūkio mokslinio tyrimo komitete buvo atlikta analizė. Ir buvo nustatyta, kad tie iššūkiai ypač susiję su aplinka, aplinkos apsauga, yra daug rimtesnė, nei mes manėme prieš keliarius metus. Taigi pokyčiai turi būti visiškai kitokios kokybės, kad nes, reikia, kad nesumažėtų biologinė įvairovė, kad nedidėtų klimato kaita. O durbinė buvo pasiektas dviejopas tikslas ir dėl to buvo pasiektas sustarimas dėl dviejų po tikslo, o mūsų, mums dėl to tik sunkiau ir sudėtingiau ir tai reiškia, kad mes neturime daug laiko. Europos sistemoje reikia suderinti gamybą su e, visuomeninė gerovė. Reikalingas tam tikras atsakas į klimato kaitą, į biologinės įvairovės praradimą ir mažėjančius išteklius. O tai reiškia, kad mažėja ir gamybos vartojimas, ir, ga, ir gamyba Europoje. Jeigu mes pas, pasieksime tą tikslą ir sumažinsime klimato kaitą, tai mums reikia išlaikyti maisto produktų gamybą, mums reikia užtikrinti maisto dirbožėmio oro kokybę. Tokiame pasaulyje, kuriame didėja rizika ir daugėja nestabilumo, labai svarbu, kad e, žemės ūkio sistema būtų atspari, kad būtų taikomas rizikos valdymas, kad būtų tinkamai valdoma. Ir kas yra nurodyta BŽUP reformoje? Ar mes pakankamai greitai pasieksime tvarumą? Ir ruoždamiesi BŽUP ir suprasdami visus sunkumus, mes išsiaiškinome, kokia yra situacija. Tačiau vis dar reformoje trūksta kelių labai svarbių sudėdamųjų dalių. Ir tai yra labai aiški vizija dėl žemės ūkio vietovių iki 2020-ųjų, kur mes norėsime tuo laiku būti, ką norėsime būti pasiekę. Ir tam reikia išmatuojamų tikslų. Tie tikslai turi būti pakankamai didelių užmojo. Taip pat trūksta tokios politikos ir tokio biudžeto, kuris būtų veiksmingas, kuris padėktų pasiekti tvarumą, kuris kurtų viešasis gyrybės ir prie to dar sugrįšiu. Ir paskutinis dalykas. Jau turime parengę daug dokumentų, daug įvairių pasiūlymų dėl direktyvų. Ir tai reiškia, kad turime labai daug gerų galimybių bet taip pat leidžiame valstybėms narėms dirbti taip, kaip jos įpratę. Ir mes nesame, nesimame pakankamos, pak, nepakankamai aktyviai skatiname keisti situaciją. Ir naujos iniciatyvos galėtų padėti. Ir tai dar neužtikrina, kad tos geros iniciatyvos, kurios yra, jos jau yra naudojamos. Kokie įmanomi tikslai galėtų būti pasiekti iki 2020 metų. Įmanomi ir išmatuojami tikslai, kalbant apie išteklių vartojimo efektyvumą ir viešasis gyrybės. Išteklių vartojimo efektyvumas reiškia veiksmingesnį energijos naudojimą, e, taip pat atitinkamų trašų naudojimą ir sumažinimas 30 procentų nepaveiks gamybos, bet sumažins fosforo kiekį. Taip pat labai svarbu yra iš, išsaugoti dirbožėmį, kad nevyktų dirbožėmio erozija. Tai reikia atlikti visose jautriose vietovėse. Pavyzdžiui, tokiuose vietovėse, kuriuose dirbožėmėje yra daug anglies ir kur prarandama biologinė įvairovė. Kalbant apie klimato kaitą, e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, išmetimo sumažinimas iki 20 procentų galbūt būtų įmanomas iki 2000 procentų 2020 metų. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti regionų diversifikavimą ir galbūt e, pagalvoti, kokios galėtų būti naujos gamybos sistemos. Dabar vėl grįšiu prie BŽUP reformos. Mano nuomonė, pirmasis ramstis tai yra viskas kaip įprasta. Kalbama apie biudžeto asignavimus, bet Deja, tas ekologiškumas, kuris yra pasiūlytas, nėra didelio išmojo. Ir klausimas yra, ar mes čia sukursime papildomas gerovės. Mes nenustatėme, kaip išmatuoti tuos rodiklius kokybiškai, kiekybiškai. Ir pavyzdžiui, Vokietijoje net ir sunku būtų nustatyti, kaip ir kada bus pasiektas koks nors tikslas susijęs su ekologiškumu. Dėl klimato kaitos ji iš viso nesprendžiama, nes tam reikalingi ištekliai. E, gerai, kad tikslas yra išsaugoti pievas, tačiau yra daug spragų pavyzdžiui, nenustatyti, ar vis, ar galima pievas paversti ariamą žemę. Ir yra įvairiausių spragų, kaip išvengti ekologiškumo. Taip pat organinio um, anglies prisotintų dirbožemių um, valymas yra labai svarbus siekiant saugoti aplinką. Tai iš esmės yra pakankamai gerų dalykų, tačiau jie nepakankamai didelio užmojo. Mums reikia nustatyti minimalius standartus, kurie galėtų nustatyti aukščiausias ribas, pavyzdžiui, dėl fosforo, dėl kitų teršalų ir susijęti gyvulininkystę ir augalininkystę labai svarbus apriboti drenažą. Ir visą tai galima atlikti antrajame ramstyje, tačiau tai irgi ekologiškumo sudėdamoji dalis. Kiekvienas regionas patirs išlaidų gyvendindama šias priemonės ir reikalinga atitinkama pusiausvyra tarp išlaidų ir naudos, tačiau remiantis dabartinės tiesioginių išmokų sistema to padaryti nebus įmanoma. Antrasis ramstis, jame taip pat nurodyta daug gerų principų, bet kol kas tai irgi reiškia tą pačią veiklą, kuri dabar vykdoma ir yra trūkumų. Mes kalbame apie 25 procentus viso biudžeto. Antrasis ramstis e, pasirodė labai naudingas, tačiau jis susijęs su didelėmis biurokratinėmis kliūtimis ir didelė biurokratinė našta. Ir jis iš tiesų nepadės iš esmės sumažinti, e, pagerinti vandens ir oro kokybės. Reikėtų labiau susijęti įvairias politikas jas planuojant. Jeigu norime ko nors pasiekti ant, pagal antrąjį ramstį, mums nacion, reikalingi nacionaliniai prioritetai, strateginiai planai ir įgyvendinimas tų planų, kuris iš esmės svarbus tvarumui. Kalbant apie klimato kaitą, dėja priemonės nėra tinkamos. Dauguma priemonių yra taikomos pagal teritorijas. Ir klimato kaitos tokiomis priemonėmis pasiekti negalima. Mums reikia žinoti, kaip galima sumažinti klimato kaitą. Pavyzdžiui, juk būtų puiku išlaikyti, išsaugoti daugiau pievų. Kalbant apie biudžetą, jis taip pat reikalingas siekiant klimato kaitos sumažinimo. Reikalingos priemonės, kuriomis būtų galima valdyti organinį dirbožemį, azoto mažinimą ir e, adaptacijas reikalingas sprendžiant klimato kaitą. Reikia taikyti priemonės pagal produktus. Ir manau, kad bendras finansavimas čia padėtų. Kalbant apie ekologinės ekosistemas, naujoje BŽUP reformoje dėl finansavimo, finansavimas buvo susitarta, kad bus išlaikyta 25 procentų finansavimo tikslas ir kad bendras finansavimas bus padidintas iki 80 procentų, kalbant apie biologinės įvairovės priemonės. Ir gali būti šioje srityje naudingos tokios koncepcijos, kurios taikomos atskirom zonomis. Dabar pereisiu prie išvadų ir pasiūlymų. Durbinė pasiektas sprendimas sumažinti klimato kaitą iki dviejų laipsnių nėra labai tikėtinas. Tai yra gera pradžia tačiau dabartinis užmojo, užmojis nepris, nepadės pasiekti tikslų. Ir aš e, norėčiau pasakyti, kad galima labiau ekonomišką padaryti ekologiškesnę ir klimato kaitai įveikti taikomos neteisingos priemonės. Mums reikėtų tokių priemonių, kurios būtų pagrįstos ne vietovė, bet išteklių vartojimo efektyvumu. Kalbant apie būsimus pokyčius, labai svarbu nustatyti aiškius išmatuojamus tikslus, ko bus pasiekta 2020-aisiais ir vėliau, kai bus baigtos mokėti tiesioginės išmokos ir kai bus labiau tikslinės priemonės, kurioms įgyvendinti bus reikalinga mažiau administravimo. Kalbant apie sistemą, reikėtų imtis inovacijų ir reikėtų būti aktyvesniais. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju ponė Freibauer. O dabar steiksime žodį profesoriui Bakvelui. Prašau, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Dėkuoju pirmininkaujančiai Lenkijai, komisijos atstovui ir Žemės ūkio komitetui Europos parlamente už tai, kad suorganizavo šias diskusijas. Aš norėčiau daugiausia dėmesio skirti BŽUP reformos tvariai plėtrai ir taip pat dėl apie galimybės ją gerinti ir tobulinti. Man iš tiesų atrodo, kad komisija pasiūlė tris BŽUP reformos variantus. Ir 2010 metais atliko labai intensyves konsultacijas su sektoriaus atstovais ir buvo labai aktyviai diskutuojama apie BŽUP paramos perskirstimą. Tai atrodo yra politiškai neišvengiamas ir būtinas pokytis tam, kad tai yra reikia perskirstyti taip rateigiamą paramą BŽUP, tačiau e, pačios BŽUP neketinama pernelik keisti vienintelis radikalus pasiūlymas iš komisijos, kuris yra minimas Europos Sąjungoje, tai yra perėti nuo e, tiesioginių išmokų į e, pirmo ramščio paramą. Ir trečio, trečiasis variantas visiškai nesulaukė dėmesio ir jis buvo tiesiog atmestas daugumos interesuotų šalių, daugumoje valstybių narių. Aš tikrai neketinu kritikuoti komisijos, tačiau antrasis variantas atrodė tik vienintelis galimas variantas. Ir jau dabar yra kritikuojama BŽP reforma dėl to, kad yra nepakankamai ambicinga. Kaip galėtume tai pakeisti? Integracijos variantas, aš manau, kad jį galima būtų dar suskirstyti tris temas. Pirmasis yra perskirstimo tema, antroji yra BŽUP ekologizavimas ir trečioji tema tai yra tikslingesnė parama skirta įgyvendinti penkioms e, variacijoms, kaip aš jas e, vadinu. Tai yra e, smulkus ūkininkai, nauji ūkininkai, jauni ūkininkai. Konsultacijų metu išaiškėjo, kad pagalba tokioms ūkininkų grupėms yra būtina, tačiau jokių konkrečių krypčių nėra pasiūloma. Taigi atrodo, kad dabar pagrindinė tema, kalbant apie BŽP reformą, yra jos ekologizavimas. Yra iškeltas ir kaimo plėtros tikslas tie tikslai yra pakankamai stiprus, tai yra daugiau bio įvairovės, taip pat vandens ir klimato apsauga, tačiau kalbama labai abstrakčiai. Ir be abejo, antrasis ramstis pagal dabartinį biudžetą nukentės, jeigu mes daugiau lėšų numatysime pirmajam ramščiui, atrodys, kad antrojo apskritai nebereikia, o tai, mano nuomonė, būtų labai didelė klaida. Taip pat noriu pasakyti, kad BŽUP nesulauks vis tik tai daugiau lėšų, negu kad dabar yra skiriama. Taigi, ateitis bus arba tokia pati iš biudžetinės pusės, arba dar niuresnė. Todėl e, galima klausti, kodėlgi apskritai reikia ekol, e, daryti BŽUP ekologiškesnė. Ne Daug yra teigiančių, kad ES ir tai pakankamai ekologiška. Tačiau, ką tik išgirdome, kad ES aplinka, taip pat organinė medžiaga dirbožėmyje, e, gamtinės dujos, vandens ir oro apsauga, žemės valdymas nepakankamai efektyvus. Tai mums rodo ir statistiniai duomenys. Ir Todėl pagrindinė Europos politika skriptis yra tinkama priemonė dar labiau švarinti Europos aplinką ir dar tvariau naudoti turimus gamtinius išteklius ir ariamą žemę. Per pastarosius dešimt metų pasaulyje buvo daug diskutuojama ir išaiškėjo, kad yra daug paslaugų e, žemės ūkio sektoriuje teikia e, miškų urėdijos. Tačiau trūksta kolektyvinių veiksmų užtikrinti tokioms paslaugoms. Ir jeigu jų trūksta, tai nereikėtų stebėtis, kad nacionalinis kapitalas naudojamas nesėkmingai. Ne mano nuomonė, kad aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos ir vyriausybinės organizacijos yra įsitikinusios, kad reikia BŽP daryti ekologiškesnė. Tačiau kiti, su, kitos suinteresuotos šalis nepakankamai tuo tiki. Vis tik tai, kaip iki šiol siekiame ekologiškumo per pastarosius metus, nes tikrai ta tema nėra nauja, mes paskutinės du dešimtmečius apie tai kalbame. Ir to siekiame per antrąjį ramstį. Tai būdavo savanoriškais e, sudartiniais pagrindais atliekami veiksmai, daugiametiai veiksmai, kofinansuojami veiksmai. Ir taip buvo įgyvendinamas kaimo plėtros reglamentas per paskutinius porą dešimčių metų. Tokios buvo antrojo ramščio stipriosios pusės. Tačiau antrasis ramstis nebuvo vis tik tai labai sėkmingas projektas. Yra kaltinama, kad jame biurokratijos ir sudėtingumo lygis yra labai aukštas ir reikalaujama kofinansavimo daugeliu atveju, kai valstybės narės tiesiog neturi tam lėšų. Todėl kofinansavimo reikalavimas yra viena iš kliūčių BŽUP reformai įgyvendinti, būtent todėl, kad daugelis valstybių narių dabar susiduria su finansiniais sunkumais. E, dešimtojo dešimtmečio pabaigoje iki tol, kai ponas Šalošas pasiūlė e, refo, antrojo ramščio reformą, e, buvo taikomas net netinkamas požiūris Ir man atrodo, kad dabar ekologiškumo reikėtų siekti per pirmąjį ramstį. Kągi tai reikštų? Tai reikštų, kad reikia iškelti aiškės, universales, nesutartinės, metinės priemonės. Ir manau, kad reikėtų siekti tokios žemės ūkio veiklos, kuri yra naudinga ir nekenkianti klimatui ir aplinkai. Ir tai reikia daryti siekiant geresnio aplinkos tvaresnio aplinkos panaudojimo. Toks požiūris yra, būtų bendras visiems, jame būtų išvengiama kaltinimų ūkininkams, kai ūkininkai yra nori nenori lyginami su jų kaimynais, taip pat galėtume išvengti ne vienodų sąlygų veiklai ir tas principas būtų pakankamai paprastas. Tačiau turime paklausti savęs, ar aplinkosaugos vadyba taip pat remiasi tokiais principais. Mano nuomonė, aplinkosaugos valdymas yra e, rengiamas priklausomai nuo konkrečios vietovės poreikių ir kiekvienam, kiekvienai ūkininkavimo sistemai vis kitoks. Taigi kyla klausimas, ar galime iš tiesų per pirmąjį ramstį pasiekti ekologiškumo aukštesnių lygių. Ir taip pat, ar tai reiškia, kad BŽUP reforma yra labai radikali ar ne. Juk teigiama, kad norima 30 procentų lėšų skirtų BŽUP skirti ekologiškumo lygiui didinti. Tai siūlo komisija. Ir 30 procentų iš pirmojo ramščio lėšų turėtų būti skirti e, tvariam aplinkos valdymui užtikrinti. Tai turime visi suprasti. 30 procentų reiškia 12,5 milijardo eurų per metus. Tai yra penkis kartus daugiau negu 2,5 milijardo eurų, kurie yra dabar išleidžiami e, aplinkos saugos ir žemės ūkio veiklai. Taigi turime būti atsargus, nes jeigu labai padidinsime, tai yra penkis kartus padidinsime lėšas skirtas ekologiškumui siekti, ar sugebėsime tinkamai suvaldyti likusias BŽUP sritis. Iš tiesų labai lengva kritikuoti siūlomą reformą ir nemažai ūkininkų organizacijų tuo užsiema. Jie nurodo sunkumus. Iš tiesų tų sunkumų yra pakankamai. E, trūksta naudmenų diversifikavimo, o tai pasireiškia dirbožėmio erozija, dirbožėmio organinės medžiagos kiekio mažėjimu, taip pat užterštumo didėjimu. Ir tai yra siekiama spręsti per Europos direktyvas. Tačiau tai reikštų, kad vis tik reikėtų daugiametės naudmenų rotacijos e, plano ir lengva yra įvertinti, kokia yra ūkininkavimo e, situacija dabar ir numatyti tam tikras priemonės, bet dabar siūlomos net neštų pakankamai naudos. Ir be to komisijos tokių pasiūlymų poveikio vertinimas yra praktiškai gėdingas. Net nebuvo bandoma deramai pagrysti, kokia būtų iš tokių pasiūlymų nauda aplinkai ir ta nauda, mano galva, tikrai nėra labai didelė. Dar vienas e, ekologiškumo didinimo instrumentas būtų išmokos už e, pievas. Vidurio ir rytų Europoje ne, ne, nereikėtų daryti to, kas buvo daroma vakarų Europoje, tai yra suarti dabartinės pievas, nes e, Juk mūsų pagrindinis tikslas yra mažinti šiltnamio efektą išskir... sukeliančių dujų išskirimą ir mažinant pievų plotą to tikslo tikrai nepasiektume. Ir dabar atrodo, dar viena siūloma priemonė yra užtikrinti e, buveinės, natūrales buveinės, tam, kad išsaugotume bio įvairovę taip pat numatyti ekosistemų susisiekiamumą ir jį užtikrinti, ir taip pat E, saugoti vandenį, dirbožėmį ir klimatą. Dabar e, komisijos pasiūlyme yra pateikiamas 7 procentų dydis, tačiau neaišku, iš kur tas skaičius paimtas. Jis nepakankamai pagrindžiamas, nes dabar man atrodo, kad mes galime kaip tik ne tik, kad nepadėti ūkininkavimo veiklai, bet ir jai pakengti. Tad pagrindinis klausimas, kalbant apie priemonės skirtas ekologiškumui didinti būtų, ar mes būsime pakankamai drąsus tam, kad grįžtume e, prie pasiūlymo ekol, didinti ekologiškumo lygį per pirmąjį ramstį, bet neapleidžiant visiškai ir antrojo ramščio. Dabar teigiama, kad ekologiškumo priemonės padėtų e, ekologiškam ūkininkavimui prisidėti prie visapusio ekolo, ekologiškumo lygio kėlimo. Atrodo puikus tikslas. Tikrai turėtų būti naudinga žemės ūkio veikla e, aplinkai. Ir taip pat yra teigiama, kad e, ūkininkai tokiu būdu galėtų prisidėti prie aplinkos saugolimo. Tačiau reikėtų numatyti galimybės dabar e, šiam tikslui pasiekti skirtomis priemonėmis besinaudojantiems ūkininkams ir toliau tai daryti, o tiems, kurie to dar nedaro, pradėti naudotis tokią paramą. Ir kaip galima būtų pagerinti dabartinį pasiūlymą. Vis tik tai mano laikas baigėsi. Tikrai tų pasiūlymų yra daugiau, bet iš principo uh, Jeigu pavyktų patobulinti komisijos pasiūlymą, tai tikrai galėtume pasiekti sėkmingų rezultatų. Dėkoju. Merci beaucoup, profesor Bagwell. Dėkoju profesoriu Bakvelai. Na, o dabar klausimai. E, ponas Buvė. Taip, man buvo labai įdomu klausytis abiejų prezentacijų ir turiu du klausimus. E, ne vienoje, ne vienas kalbėtojas nekalbėjo apie aplinkosauginį BŽUP poveikį ryšim su su veisimu. Tai reiškia, kad ištisi regionai gali turėti per daug struktūrų ir Tai gali apsunkinti situaciją. BŽUP neatsižvelgia į tą veisimą ne žemės plotose. Na, o kalbant apie ekologinimą, problema yra tokia, kad pirmasis ramstis yra laikomas ramščiu, ūkininkams, tai yra parama pajamoms. Kalbant apie ekologinimo veiksmingumą, ar nebūtų geriau, jeigu gamintojai, kad gamintojų pajamos būtų susijusios su jų produktų pardavimu, su, su tuo marketingu, nes dabar parama visada yra susijęma su pajamomis. Ir tol, kol mes liekame įstrigę tiesiog prie to modelio, tol nebus e, pasiektas e, ekologinimo efektyvumas. Reikia susijęti su e, produktų pardavimu ir tas modelis iš tikrųjų gal būtų didesnė parama ūkininkams. Dėkoju. Dabar ponas Lainas. Dėkoju. Norėčiau padėkoti abiems kalbėtėms už puikias prezentacijas ir jie abu pam... išreiškia, kokius iššūkius sukelia ekologinimas, kaip efektyviau, veiksmingiau pasiekti tikslus. Svarbiaus, vienas iš svarbiausių tikslų yra tausi, tausų žemės ūkius. Uh, E, dėl pirmosios prezentacijos man kilo toks klausimas dėl pirmojo ramščio. Ir taigi Manau, kad reikėtų vertinti visos ES žemės ūkio sektorių ir neutralų biudžeto paskirstimą užtikrinti tam, kad galėtume kovoti su klimato kaitos padariniais, taip pat e, e šiltame efektą sukūrenčių dujų išskirimu ir tinkamai panaudoti ekologinimo priemonės. Dėkuoju, pane Lainai. Egniu. Ponas Egniu. Dėkoju. Pirmininkė, mano klausimas yra susijęs su. Su pirmojo, su, jis yra skirtas poniai Freibauer. Mes e, teigiama, kad ūkininkai gali paveikti klimatą, klimato kaitą. Klimato kaita pastaraisiais metais e, labai akivaizdi, nes šaltesnės žiemos ir tokios žiemos apsunkino uh, pašarų, apsirūpinimą pašarais ir ką galėtume mes kaip ūkininkai padaryti, kad žiemos taptų švelnesnės. Na, Dar jūs kalbėjote apie azotą. Mes išvaistome daugybę azoto ir aš esu ūkininkas kaip ir daugelis kitų čia. Mes labai atsargiai azotą naudojame, jeigu 20 procentų sumažintume, tai turėtų didelį poveikį e, produkcijai. Dėkoju. Kitas klausimas. Dėkoju. Dar kartą mm, keletas klausimų. Norėčiau pateikti klausimą ponui Bakvelui. Jisai kalbėjo apie tai, kad mm, tam tikra ūkio veikla daro žalą. Ar jūs manote, kad biologiškam ūkininkavimui reikėtų duoti, uždegti žalę šviesą? Ir e, mano kolega Peteris palaiko mintį, kad Ir taip pat dėl biudžeto. Jūs tiksliai pastebėjote, bet gal galėtumėte šiek tiek plačiau pakomentuoti, nes mes visi žinome, kokius skaičius komisija pateikė. Tačiau mes taip pat esame susirūpinę, kad dabartinėje situacijoje tie skaičiai gali būti neįgyvendinti. Ir Dar vienas dalykas, manau, kad mes gal, numatome labai didžiulius poreikius, kurių mūsų nuomonė reikia visuomeniai, tačiau tai darome atgalinę tvarką. Mes numatome tą biudžetą žvelgdami į ateitį, bet e, tų e, poreikių neįgyveninsime. Dėkoju, ponas Jasinskis. Dėkoju įdomu, ar jūs pritarsite mano nuomoniai. O mano nuomonė yra tokia, kad BŽUP reformoje yra kalbama apie klimato kaitą, apie CO2 emisijas, apie mažuosius smulkiosius pir... E, paukščius, kitų rūšių išsaugojimą. Tačiau nepaminėtas vienas svarbus dalykas - tai yra žemė ir vanduo. Ir dar vienas dalykas - nuolatos kalbame apie konkurencingumą, kuris be abejo yra labai svarbus siekiant veiksmingumo. Tačiau konkurencingumas juk labai glaudžiai susijęs su intensifikavimu ūkininkavimo veiklos. Visi tai žinome, o tai praktikoje reiškia e, plataus masto gamybą. Ir kai kalbame apie ją, neišvengiamai galvojame apie pajamas. Taigi, ar vis dar galima kalbėti apie ES žemės ūkio modelį, ar jis tebėra tinkamas? nes mes žinome, kad kalbame apie intensifikavimą ir apie technologijas bei inovacijas žemės ūkija. Ir visos e, technologijos reiškia e, gamybos intensyv, intensyvinimą, o galbūt reikėtų vis tik tai labiau siekti ekologinimo, tam, kad pasaulyje galėtume sėkmingiau konkuruoti tam, kad galėtume taip pat užtikrinti ir atliepti nuolat augančiai e, paklausai maistui. Dėkoju, panas Alinčiakas. Dėkoju. Ačiū už jūsų pasisakymus, už jūsų pranešimus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną aspektą. Kalbame apie BŽP reformą, apie ekologinimą, apie 30 procentų ir apie pirmąjį ramstį. Ir komisijos narys ir ekspertai mums, mums informavo, kad e, ūkininkai neturėtų bijoti, kadangi net ir šiandieną ūkininkai, ūkininkams paliekama neariama žemė, tam, kad jie galėtų kreiptis e, dėl subsidijų gavimo už tas pievas. Šis mechanizmas nebus iš esmės pakeistas. Tiesiog, tačiau bus kitokios naštos sukurta ūkininkams, taip pat ir valstybiniai administracijai nacionaliniu lygiu našta išauks. Taigi dar kartą norėčiau, kad mes atkreiptume į tai dėmesį ir tai aptartume, nes viena vertus siūlome sprendimą, kurį kritikuoja ūkininkai, bet kita vertus e, mokslininkai, viena yra, kai kritikuoja ūkininkai, kita, kai mokslininkai ir valstybės pareigūnai. Ir dar vienas klausimas. Dėkoju. Iš tiesų džiaugiuosi vykstančiais debatais čia diskusija. Dėkoju gerbėmiems svečiams. Noriu užduoti keletą klausimų, nors nelauksiu atsakymo į juos dabar pat. Man atrodo neteisinga į žemės ūkio produkciją žvelgti vienapusiškai. Tačiau žemės ūkio produkcija produktivumas yra susijęs su keliais aspektais - apsirūpinimu maistu, taip pat žaliavomis įvairiose regionuose. Neišvengiama yra, kad naudmenos bus panaudojamos ir energetikos sektoriuje. Be to, kaip galima būtų reaguoti į tai, kas vyksta stiprėjančiose šalise, kur uh, yra sukūriama vis naujų biologinių tvarinių, yra sukūriama naujų technologijų, kurios didina žemės ūkio produktivumą ir stiprina tų šalių konkurencingumą pasaulio rinkoje. Taip pat, ką reiškia aplinkos išteklių valdymas? Pirma, ką mes darysime prieėmę tokias priemonės? Ar jos padės sušvelninti klimato pokyčius? ar tos priemonės, kurias ketiname įgyvendinti, tiesiog bus skirtos kovoti su jau jaučiamais klimato kaitos padariniais. Mes pernelyg daug kalbame apie klimato kaitą, bet neieškome pakankamai aktyviai būdų, kaip kovoti su tuo. Taip pat mm, šiltnamio efektą keliančios dujos. Reikėtų kurti technologijas, kurios būtų pritaikytos dabartiniam klimato sąlygom. Labai svarbu numatyti, kaip bus valdomi esminiai trys e, išteklių tipai. Tai yra dirbožėmis, žinome, kad daugelįje Europos vietovių čia kyla didžiulios problemos, jau nekalbant apie likusi pasaulį, apie organinio humuso kiekį dirbožėmyje, taip pat fosforo ir e, kalio kiekį dirbožėmėje. Pažvelgime tai, kas vyksta rytų Europoje. Ir dar e, genetinių išteklių valdymas. Jį galima pasitelkti e, siekiant pažangos e, ateityje. Čia puikus pavyzdys yra Brazilija. Aš tikrai nelaukiu atsakymo į savo klausimus šiandieną, tik tai noriu paraginti apie tai pagalvoti, tam, kad galbūt rastume dar papildomų priemonių BŽUP. Mano nuomonė, komisija padarė viską, ką galėjo, siekdama 2014-2020 e, metų laikotarpį numatyti, kiek galima sėkmingesnę reformą. Tačiau manau, kad Daugiausia dėmesio turime skirti inovacijoms ir biotehnologijų taikymui žemės ūkėje. Tai būtų sprendimas didelėms žemės ūkio problemoms. Dėkuoju, ponia Tabara. Dėkoju Rumunijos žemės ūkio ministrui už paskutinį pasisakymą. O dabar kreipsiuosi į pranešėjus, į ponę Freibauer ir poną Bakvelą, kad atsakytų į išsakytus komentarus ir klausimus. Dėkoju už tiek daug iš ties puikių ir sunkių klausimų. Norėčiau suskirstyti juos į tris dalis, kad būtų lengviau atsakyti. Pirmoji grupė klausimų susijusių su pirmoju ramščiu, su pajamomis ūkininkams, kai ūkininkams skiriamos išmokos už, kai jie negamina nieko. Manyčiau, kad mes neteisingai suprantame tiesioginės išmokas pagal pirmąjį ramstį, nes kai ūkininkas dirba ne savo žemę, paprastai nuomos kainos yra pritaikomos prie išmokų ir ne, visi, ne visos tiesioginės išmokos e, pasiekia e, ūkininkus, dauguma jų gauna žemės savininkai. Ir mes jau tokių pavyzdžių žinome, pavyzdžiui, Vokietijoje tiesioginių išmokų vaidmuo ne visada aiškus. Antroji grupė klausimų buvo susijusi su intensyvinimu. Iš tiesų aplinkos ir gamybos derinimas susijęs su intensyvinimu, bet mums reikia pereiti prie žinių ir prie išteklių naudojimo, kad tai būtų daroma protinga, protingai. Tai ir reiškia ekologinį žemės ūkio intensyvinimą, kai būtų auginama tiek pat arba daugiau su mažiau išteklių. Ir tokiu būdu būtų teikiama papildoma nauda, jie padėtų ūkininkams tapti atsparesniais, nes jie mažiau priklausytų nuo trūkstamų išteklių, nuo kainų sviravimo ir tokiu būdu tam tikra e, prasme būtų mažinamas poveikis klimatui. Nes ar kalbėtume apie gamybą, ar apie maisto perdirbimą, E, tai sukuria nuo 10 iki 25 procentų visų emisijų. Ir paskutinė klausimų grupė susijusi su regioninėmis vietovėmis, su cheminėmis medžiagomis, kurios naudojamo žemės ūkija suprantama, tie biudžeto apribojimai trašoms, jie labai dažnai tos išmokos e, yra pereina iš vienų ūkių į kitus. Vis dar matau daug galimybių, kaip būtų galima veiksmingiau naudoti cheminės medžiagas trašas, nes būtų galima naudotis ir organinį mėšlą. Ir iš esmės jis dar nėra pakankamai vertinamas kaip traša. Labai dažnai kalbama apie 75 procentus azoto patenkančio į dirbožėmį ir tai yra normalu. Jeigu mes galėtume suvaldyti azotą, e, kalį ir fosforą, tai galėtume mobilizuoti tą 20-30 procentų potencialą daug lengviau. Thank you, Chairman. Um, if I could respond to... Dėkoju pirmininkė. Gal galėčiau atsakyti keletą klausimų. Klausyti, ar nebūtų geriau, jeigu gamintojų išmokos būtų susijėtos su pardavimais. Ir atsakymas tai būtų puiku, jeigu būtų galima tai padaryti. Ir būtų dar geriau, jeigu vartotojai norėtų e, mokėti už tai, kad laikomasi aukštų aplinkos standartų. Ekologinė žemdirbystė yra tas klasikinis pavyzdys, kai labai diferencijuojami produktai ir rinka, stengiantis įtikinti vartotojus mokėti už aukštesnių standartų laikymasi. Bet iš ties tai sudaro labai nedidelės vartotojų išlaidas, turint galvoje visas jų išlaidas. Ir labai sunku išspręsti esminę problemą, o ji yra tokia. Aplinkai yra didžiulė rinkodaros nesėkmė. Ir labai sunku klasifikuoti kažką kaip uh, visuomeniai naudingus produktus ir nustatyti tinkamas kainas, būtent todėl reikalingos intervencinės priemonės. Ir būtent todėl BŽUP turi būti iš dalies atsakinga už tų viešųjų gyrybių kūrimą, pristatymą į rinką. Ir mums kuriant rinką vandeniui, angliai, iš esmės vartotojai moka už tų visus tuos dalykus ir tai buvo minima visuose pristatymuose, kad BŽUP gali ir turi atlikti labai svarbų vaidmenį, kalbant apie tas viešasias paslaugas. Pone Maginis klausė apie žalingas e, praktikas. Iš tiesų netgi nereikia tų rodiklių nors e, kai kurie rodikliai yra ir tai gerai, bet akivaizdu, kad situacija yra bloga. Vyksta dirbožėmio erozija, teršiamas vanduo, būtent todėl turime direktyvą dėl buveinių, dėl vandens, nes nepasiekėme tikslų taip, kaip turėtume. Tai tam tikra prasme nėra dėl ko čia ginčytis. Tik tai klausimas, kaip išspręsti situaciją ir kaip padaryti, kad ūkininkams būtų atitinkamai atlyginta už e, aukštesnių standartų laikymasi, kad pasiektume tų tikslų. Juk nėra ko kovoti su tuo, kad ekologinė žemdirbystė yra labai svarbi. Ir mes tik pasitelkime tą logiką, kuri jau patikrinta, nes tie, kurie laikosi tokios žemės ūkio praktikos, kuri yra naudinga aplinkai, jie turi būti skatinami. Būtent toks iš esmės pasiūlymas ir yra. Visuomeniai svarbu žinoti, kad nieko blogo yra mokėti ūkininkams už tai, kad jie taiko gerą praktiką. Ir tai yra ta papildoma vertė aplinkai, kurios mes ir siekime įgyvendinami šią reformą ir tai susiję su biudžetu. Nes šioje reformoje svarbiausias žodis yra ekologiškumas. Ir tai reiškia, kad visos vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijose galiausiai nepasakytų, kad visa tai nieko naudingo nedavė. Tokiu atveju 12 milijardų eurų verta BŽUP bus diskredituota. Ir manau, kad mes visi stengiamės to išvengti. Taigi tai yra tiesiogiai susijęs su biudžetu. Nėra ko ginčytis e, BŽUP biudžetas yra toks, koks yra, didesnis nebus. Ir mums tik reikia, dar trūksta paaiškinimo dėl 70 procentų, nes tai yra kompensacija dėl to, kad sumažėjo kainos dešimtajame dešimtmetyje, dabar jau mes kainos yra didesnės ir kompensavimo logika nėra aiški. Ir mums reikia geresnės logikos ir vieš, viešusios gerybės ir jų kūrimas yra tas svarbus argumentas. Ir dabar norėčiau atsakyti į tą klausimą, kuris pateikė Lenkijos atstovas. Ir klausė, ar mums reikia patikinti ūkininkus, kad uh, tai, ko mes prašome iš jų, kalbant apie ekologišką ūkininkavimą, nėra jiems per sunku. Iš esmės mes tai ir darome. Ir tik reikia pasiekti tą labai sudėtingą pusiausvyrą ir komisijai stengiasi tai padaryti. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad šios reformos svarbiausias klausimas yra, ar ji yra vykdoma tinkama linkme. Ir mano atsakymas toks ekologiškumas yra tinkama kryptis. Viešųjų gyrybių pirkimas irgi yra tinkama kryptis, bet mes vėlgi tai galime atlikti gerai arba blogai ir stenkimės tai padaryti kuo geriau. Bon, merci beaucoup, Ahmed Friwauer et Alain Bachler. Et finalement, je vais... Dėkoju kalbėtojams. Na ir kiti kalbėtojai. Tai yra Kataržina Savalinska iš Lenkijos mokslo akademijos, kaimo ir žemės ūkio plėtros instituto ir ponas Gonsalės Regidor iš Madrido nepriklausomo universiteto. Taigi dabar aptarsime trečiąją temą, tai yra subalansuota teritorinė plėtra Dėkoju. Diskusija buvo sudaryta taip, kad aš daugiau kalbėčiau apie valdysną, apie kaimo plėtrą. O panas Konsalisas daugiau kalbės apie kitus aspektus. Taigi dabar pakalbės apie fun... svarbius klausimus, ką reiškia teritorinis požiūris į kaimo teritorijas. Tiesiog išsiaiškinkime, koks yra turinys. Ir kiek subalansuota ar nesubalansuota yra Europos kaimo vietovių teritorinė plėtra, ar tai yra problema ir, ir kiek tai yra problema. Toliau reikėtų kelti klausimą, kaip reikia sustiprinti teritorinį požiūrį į žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką jeigu siekime tos subalansuotos teritorinės plėtros. Ir galiausiai kaip reikėtų valdyti ir gyventinti subalansuotą teritorinę plėtrą praktikoje. Teritorinis požiūris į plėtrą reiškia, kad e, politiką reikia grįsti vietomis, o ne reikia sustelkti vietas, o ne į sektorius. Atrodo nedidelis skirtumas, bet tas skirtumas iš tikrųjų yra be galo didelis. Ir reikėtų Jeigu mes neskirtume dėmesio teritorijoms, tai reikštų, kad žmonės e, emigruotų, jie keliautų ten, kur yra daugiau perspektyvų. Amerikoje yra būtent toks požiūris, o Europoje požiūris yra kitoks. Siekiama, kad žmonės pasiliktų ten, kur jie yra ir daugiau dėmesio skiriama vietoms. Taigi tai yra visiškai kitoks požiūris. Ir tas požiūris pagristas vietomis. Pagal tą požiūrį kaimo teritorijos yra funkcinės teritorijos. Tai reiškia, kad suvokiama, jog problemos yra e, plat... nesusijusios vien su administraciniais vienetais, reikia visapusiškai žiūrėti tai, o ne apsiriboti vien administracinėmis ribomis. Taip pat e, vietos veikėjai turi inicijuoti vystimasi, taigi tai turi būti požiūris iš apačios ir vietos gyventojai ir institucijos turi būti partneriai siekiant vystyti plėtrą. Ir plėtra taip pat turi remtis endogeninio vietos potencialo mobilizavimu. Turime pasiekti sukurti subalansuotas darbo rinkas, gerai valdyti žemę, ypač dabar, kai dabar tiek daug yra norinčių tą žemę pasinaudoti. Ir žemės ūkis konkuruoja su atsinaujinančio energijos šaltinių palaikytojais ir todėl žemės norima įvairiems tikslams ir dėl to kaimo plėtra turi vaidinti svarbų vaidmenį. Štai kodėl reikia daug dėmesio skirti vietoms būtent. Iš esmės, toks požiūris yra gana perspektyvus ir gali padėti įveikti teritorinius skirtumus. Bet kokie yra tie teritoriniai skirtumai? Kairėje pusėje matote struktūrinius tipus, o dešinėje pusėje matote kaimo vietovių veiklos rezultatus Europoje. Yra du rodikliai, kurie e, skiria tas gerai e, besitvarkančias kaimo teritorijas ir praščiau besitvarkančias kaimo teritorijas. Tai yra priklausomas nuo, tai priklauso nuo sektorių. Jeigu kaimo teritorijos visiškai priklauso nuo žemės ūkio, jos tvarkosi praščiau dėja, o tos teritorijos, kurios įvairina, e, diversifikuoja veiklą, vysto antrinį sektorių paslaugas, tos teritorijos tvarkosi daug geriau nei pirmosios. Na, o antras rodiklis, kuris skiria tas Mm, teritorijas yra atstumas nuo miestų. Kaimo teritorijos, kurios yra arčiau miestų, tvarkosi daug geriau nei tos, kurios yra toli nuo miestų. Gaila, kad negaliu jums dabar tiesiog pirštų parodyti, bet Ta, būtent dėl šių dviejų skirtumų matome, kad rytų Europoje rezultatai yra prastesni kaimo teritorijose negu vakarų Europoje. Svarstydami naują reformos pasiūlymą ir klaus, svarstydami, ar tai kažką pakeis artimiausiais metais, atrodo, kad ne, nes tie skirtumai yra iš tikrųjų labai dideli ir gilus. Ir atrodo, kad naujos priemonės, naujomis priemonėmis nelabai atsižvelgta į šias problemas. Geriau bestvarkantis regionai gal mažiau be priklausytų nuo žemės ūkio, tačiau antrasis ramstis būtent daugiausia dėmesio skiria tam. Ir žinoma, ne visos net ir maži miestai gali e, daryti teigiamą poveikį kaimo teritorijoms, nes ne, visi, ne, ne visos kaimo teritorijos yra arti didelių miestų, didelių aglomeracijų. Naujame pasiūlyme yra aiškiai parodoma, kad kaimo plėtra ir teritorinis požiūris bus dernami. Teritorinė darbo, teritorinėje darbo tvarkėje teigiama, kad kaimo teritorijos turėtų vystyti savo potencialą pagal savo konkrečias ypatybės, pagal savo požymius. Ir vystimasis turėtų sukurti uh, įvairovę, struktūrinę įvairovę kaimo teritorijose. Jeigu iš kaimo teritorijų daugybė žmonių emigruotų į miestus, tai žala būtų tikrai didesnė negu privalumai. Ir tai taip pat yra susijęs su kaimo plėtra, nes būtent reikia skatinti darbo vietų kūrimą kaimuose ir sanglaudos ataskait 14 pateikiama šiek tiek kitoks požiūris. Ten kalbama, kad e, miestai galėtų teigiamai paveikti tuos mažiau įsivyščiusius regionus, ypač kaimo regionus. Ir dabar kyla klausimas, kaip valdyti tą teritorinę plėtrą. Turbūt nėra vieno sprendimo, bet tiesiog nereikėtų pamiršti, kiek. Turime pasvarstyti, kiek tai turi būti centralizuota, kiek tai turi būti inicijuojama vietos lygmenių, kiek tai turi būti lankstu. Dabar atrodo, kad daug dėmesio valdysenai nebuvo skirta iki šiol. Uh, Antras iššūkis yra susijęs su tuo, kaip suderinti e, politikos tikslus su priemonėmis, su finansinėmis priemonėmis. Nes jeigu priemonės yra konkrečiai apibrieštos, tai kokie yra tikslai? Yra tam tikros ekonominės priemonės, kurios yra skirtos tikslams pasiekti. EBPO naujoji kaimo paradigma palaiko mintį, kad investicijos būtų efektyvesnės nei subsidijos. Be, bet reikia, žinoma, siekti pusiausviros tarptų priemonių. Ir kaimo plėtros programos eksperimentuoja su tomis ekonominėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, parama jauniems ūkininkams uh, pagal ankstesnę biudžeto perspektyvą. Tai buvo vienkartinė tiesioginė išmoka, tai buvo tiesiog subsidija paramom, pajamoms, atsiprašau, o pagal kitą finansinę perspektyvą tai jau buvo investicijos. Taigi ta pati priemonė iš esmės gali būti taikoma kaip e, skirtinga politinė, politikos priemonė ir nuo to priklauso rezultatai. Kaip pasiekti, kaip išmatuoti subalansuotą teritorinę plėtrą, tai yra labai svarbus tikslas. Reikia naujų rodiklių, galinčių padėti tai išmatuoti. Skirtingose lygiuose kyla skirtingos problemos. Reikia daugiau sinergijos, daugiau tarpusavio papildymo. Reforma čia eina tinkama linkme, tačiau negalime likti prie ankstesnio požiūrio, nes tada buvo tos demarkacinės linijos, sakykime, ir buvo iš jų labai daug tikimasi. Reikėtų daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui, o ne kompetencijų padalymui valstybių lygmenių labai svarbu yra, kad institucijos, kurios yra atsakingos už kaimo ir regioninę plėtrą, bendradarbiautų, nes tai yra ne visada ta pati institucija, todėl jos turėtų nuosekliai dirbti, taikyti nuoseklų požiūrį ir daugiau bendradarbiauti. O įgyvendinimo institucijos taip pat yra svarbios. Nors Net pačios geriausios priemonės, jeigu jos nėra įgyvendinamos tinkamai, neduoda rezultatų. Na ir galiausiai, kokios būtų išvados. Atrodo, kad požiūris, vieta grįstas požiūris yra tinkamas. Jis padeda, gali padėti panaikinti teritorinius skirtumus, tačiau tik tokiu atveju, jeigu priemonės yra tinkamai pasirinktos jeigu trūkumai yra um, nustatomi ir yra tink, in, imamasi tinkamų priemonių. Taip pat reikėtų integruoti, suderinti ES fondus, tai gali padėti išnaudoti endogeninį potencialą, žinoma, jeigu gerai vyksta bendradarbiavimas. Naudos gavėjai, žinoma, džiaugtųsi nusekliomis taisyklėmis, Todėl taisyklės ir ES fondų procedūros turi būti suderintos, nuseklios. Kalbant apie valdyseną, reikia rasti pusiausvyrą tarp subsidijų, investicijų ir išmokų žemiai, taip pat rasti tinkamą pusiausvyrą tarp naudos gavėjų, ūkininkų ir neūkininkų. Ir taip pat reikia tinkamai pasirinkti kompetencijas. Reikėtų Taip pat labai teigiamas pasiūlymų aspektas yra daugiau dėmesio rezultatams ir stebėsenos bei vertinimo stiprinimas, bet tuo pačiu ir laisvesnės administravimo procedūros. Tai gali padėti įvertinti tikslus ir rezultatus tokios, tos procedūros turi būti vykdomos nacionaliniu lygiu, nes e, struktūros tiesiog yra kitokios, institucijų struktūros valstybėse narėse skiriasi ir tai būtų tiek, dėkoju. Merci, señor González, por favor. Dėkoju. Pone Gonzalės, žodis jums. Gracias, eh, buenas. Dėkoju. Labą dieną. Aš pateiksiu savo pristatymo skaidrės angliškai, tačiau kalbėsiu ispaniškai. Tikiuosi, kad mane suprasite. Jau pakankamai vėlu, bet e, norėčiau taip pat sudalyvauti šiandienos diskusijoje ir į ją įnešti naujos perspektyvos, netokios tradicinės. problema, kurią šiandieną vis dar turime kelti, tai yra koks yra BŽUP teritorinis poveikis. Ar BŽUP iš tiesų padeda pasiekti teritorinės pusiausviros. O gal kaip tik nepaisant savo platumo, bendroji žemės ūkio politika tik tai padidina regioninius skirtumus. Šį klausimą turime nuolat kelti Ir e, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad Europoje kyla tikrai rimtų problemų. Visą popietę jau kalbame apie žemės ūkio problemas. Tačiau neturėtume pamiršti ir teritorinių sunkumų, su kuriais susiduria dauguma Europos regionų ir remiantis statistiką, kurią mes visi čia remiamės ir kaip tik buvo neseniai pristatytas naujas būdas, uh, apskaičiuoti statistiniams duomenims ir pagal tos statistinius duomenis nuo tokių teritorinių sunkumų kenčia dauguma Europos gyventojų. Ką pirmą norėčiau pakomentuoti. Kaimo vietovėse gyvenantys žmonės Europos Sąjungoje, išskyrus keletą konkrečių regionų ar zonų, kur tradicinis ūkininkavimas yra labai sunku, svarbus, iš tiesų ekonominis ūkininkavimo svarbumas mažėja. Kur pažvelgtume į kaimo vietovės, kai jas bandome išanalizuoti, tikrai pamatome, kad ekonominė žemės ūkio svarba ES mažėja. Ir toks mažėjimas dar rodo, kad daugumoje tokių regionų, nepaisant jų geografinės padėties, kuri matosi e, vien pažvelgus jų kraštovaizdį, tai yra remi laukai, miškai, e, galvybės įganantis, tačiau visa tai tai yra iliuzija. Ir pajamos iš žemės ūkio nuolat keičiasi ir žemės ūkio pagrindinėse vietovėse žmonės gauna pajamų iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš galvijų veisimo. Todėl kyla klausimas, ar bendroji žemės ūkio politika iš tiesų padeda tokiems regionams, ar kaip tik jiems apsunkina egzistavimą. Ir tradiciškai, žiūrint į sanglaudos ataskaitą, pamatysime, kad BŽUP parama buvo dažniausiai skiriama konkretiems regionams. Taip visada buvo. Taigi BŽUP turi teritorinį poveikį, tačiau ne visur vienodą. Tas poveikis yra labai koncentruotas. Tačiau tai nėra mano šiandienos tema, nors tą naudą gauna tik labai nedidelė uh, žemės ūkio veikėjų dalis. BŽUP galime klausti, ar ji skatina sanglaudą ar ne. Galbūt BŽUP užtikrina desnė regionų lygybė, o galbūt ne. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į antrąją sanglaudos ataskaitą iš paskelbtą 2001 metais, kur buvo teigiama, kad BŽUP poveikis yra neigiamas e, skurdžiausiose regionuose. Toks buvo mokslinių tyrimų rezultatas, tokia išvada paviešinta antrojoje sanglaudos ataskaitoje. Ir iš tiesų, tos išvados, man atrodo, tik prastėja. Pirmojoje ataskaitoje buvo labai išsamei išanalizuotas šis klausimas ir sanglauda laikui bėgant vis mažiau ryšių atrodo, kad e, įvardydavo su kaimo vietovėmis. Ir kaip tik ataskaitose e, matome, kad BŽUP kai kuriems regionams ne tik, kad nepadėjo, bet beveik pakenkė. Čia matome skaidrę, kurioje atsispindi skirtumai tarp kaimo vietovio ekonominio išsivystimo lygio ir, mm, ir e, lyginant su pajamų vidurkiu Europos Sąjungoje. Žaliai parodytos vietovės, kurios yra, kuriuose dominuoja kaimo vietovės. Tokie regionai 30 procentų atsilieka nuo vadinamųjų tarpinių regionų. O jeigu pažvelgsime regionus, kur dominuoja miesto vietovės, jo, jie vi, 25 procentais e, viršyje ES vidurkį. Atrodo, kad tų regionų, kurie 30 procentų atsilieka nuo ES ekonominio įsivystimo vidurkio yra pakankamai daug. Jeigu pažvelgsime į e, naujasias ES šalis iki jų įstojimo į sąjungą, situaciją pamatysime dar kitokią. E, jeigu lyginsime, koks yra skirtumas tarp miesto vietovių ir kaimo vietovių senosios ES šalise, ten skirtumas yra mažesnis. Tačiau jeigu pažvelgsime į 12 naujųjų valstybių narių, čia skirtumas yra labai didelis, nes 60 procentinių punktų tarp tų e, regionų, kuriuos e, dominuoja miesto vietovės ir kaimo vietovės. O kaimo vietovės lyginant su tarpiniais regionais skirtumas bus 15 procentinių punktų. O jeigu pažvelgsime į visas 27 ES valstybės narės, pamatysime, kad tose regionuose, kur dominuoja kaimo vietovės, vyrauja skurdas. Į šį klausimą turime pažvelgti labai rimtai. Reikia įvertinti, kiek skurdo problema aktuali ir ar BŽUP padeda ją spręsti ar ne. Dabartinė BŽUP, ta, kurią dabar reformuojame, Ar ji padėjo spręsti tokias problemas? Manau, kad taip, tačiau netinkamai. Tai yra mano teorija ir ją remiu dviem pagrindiniais argumentais. Visų pirma, baža, kaimo politikos e, taikinys buvo netinkamas, todėl kad ši politika nebuvo nei daugia sektorinė, nei pritaikyta kiekvienai teritorijai atskirai. Be to, kaimo plėtros dalis, kalbant apie BŽUP antrąjį ramstį, netneša naudos visiems kaimo vietovių gyventojams. Naudos gauna tik tai nedidelė šių gyventojų dalis. Tačiau yra išimtis trečio ir ketvirtoji E, ašis. Tačiau e, tas, ta išimtis yra tikrai statistiškai nereikšminga. Trečiojoje ašyje rodomas minimalus procentinis dydis antrojoje, antrajame ramstyje siekiant pagrysti savo teiginį, galiu padaryti išvadą, kad kaimo politika dabar, kokia yra įgyvendinama, akivaizdžiai nepakankama. Tai yra akivaizdu iš šio e, grafiko, kuris galbūt kai kuriems iš jūsų ir pažįstamas. Čia rodoma, e, rodomos visos valstybės narės. Pirmoji ašis tai yra antrojo ramščio suteikta parama Pažvelkime, pavyzdžiui, į Ispaniją, mano valstybę, arba naujasias valstybės narės. Matysite, kad daugiausia šioms šalims buvo skiriama lėšų iš būtent antrojo ramščio. Ir mėlynai yra pavaizduota trečioji ašis. Ir tos dalis, kurios buvo remiamos iš ne iš, ne iš antrojo ramščio sudarė labai nedidelę gautų paramos lėšų dalį. O juk vadiname BŽUP labiausiai daugia, sektoriškia, daugia sektoriškiausia politikos kryptimi. 30 procentų, 15 procentų mes vardyjame tuos skaičius, bet kiek tai realiai sudaro visos BŽUP biudžeto dalies. Tos lėšos nėra paskirstomos kiekvienai teritorijai, kiekvienam regionui pagal jo poreikius atskirai. Taigi, kaimo politika tikrai yra nepakankama. Joje nepakankamai e, dėmesio skiriama atskirų kaimo vietovių plėtrai. O tai yra naujas atradimas, kalbant apie BŽUP. Pažvelkime į naująjį pasiūlymą. Kas yra siūloma naujo iš komisijos? Kaip siūloma spręsti šią, šią problemą? Yra keletas naujovių, kurios tikrai yra pažangios. Mano galva yra du ar trys punktai, kurie ypatingai svarbus. Pirmasis yra tas, kad planuojama, numatoma daugiau lankstumo valstybėms narėms paskirstyti savo prioritetus. Yra taip pat įvardėjami šeši nauji prioritetai ir keturios ašys. Taigi valstybės narės galės pasirašyti partnerystės kontraktus, tokiu būdu nuspręsti, kurioms rytims skirs daugiausia lėšų. Tai yra labai svarbus žingsnis, kadangi valstybių narių e, kompetencijai paliekama galimybė imtis iniciatyvos ir išrinkti svarbiausius prioritetus. Tai yra turbūt naujoviškiausias pasiūlymas. Jisai taip pat kitas geras pasiūlymas yra geresnis koordinavimas su pirmoju ramščiu, užtikrinant geresnį lėšų gaunamų iš kitų šaltinių paskirstimą. 99 metais buvo panaši situacija ir dabar ji vėl susiklosti. Taigi panaši priemonė buvo numatyta 99 metais, kai buvo parengta sanglaudos politika. Ir mm, kaimo plėtros politika taip pat tuo met pateko į sanglaudos politikos sritį. Ir dabar tas pasiūlymas yra pateikiamas iš naujo. Taigi, tarsi naujas pasiūlymas, bet ne visai, nes jį jau matėme 99 metais. Bet klausimas kyla, kokie bus praktiniai šitų pasiūlymų padariniai. Jeigu pažvelgsime į siūlomą vieną reglamentą visiems fondams, visiems lėšų šaltiniams, ne, nežinau, kaip bus galima juos koordinuoti, visus tuos e, e, fondus. Antrajame ramstėje jau yra numatomas tam tikras koordinavimo lygis, tačiau e, vis tik tai negalima teik, numatyti, kiek realios naudos iš to turėsime. Ir kas dar yra pabrėžiama - lyder priemonė pagal ją 5 procentai antrojo, tai yra antrojo ramščio 5 procentai biudžeto būtų skiriama lyder programai. Tikrai yra žvelgiama nemažai potencialo šioje programoje. Bet 5 procentai lėšų nėra pakankama. Mums nepa, tiek lėšų nepadės e, pilnai išnaudoti lyder potencialo. Tačiau yra ir silpnųjų pusių, kalbant apie naująjį pasiūlymą. Pirmoji yra ta, kad poveikio vertinime matome, pažiūrėję į ketvirtąjį priedą, kuriame yra kalbama apie kaimo plėtrą, matome, kad jau dabar yra abejojama, kad poveikis kaimo vietovėms bus apčiuopiamas. nėra aišku, ar tikrai kaimo vietovės turės realios pridėtinės naudos, kalbant apie jų plėtrą. Ir manau, kad tai reiškia, kad siūlomos priemonės nėra tikrai neigiamos, bet nežinia, ar jos gali būti laikomos teigiamomis ir daug žadančiomis. Tad neaišku, ar mes pagerinsime teritorinę sanglaudą kaimo vietovėse ar ne. Nepamirškime, 90 procentų ES teritorijos yra kaimo vietovės. Bet klausimas lieka atviras, ar teritorinės sanglaudos pasieksime naujojų pasiūlymų ar ne. Viena iš problemų yra ta, kad numatomas labai menkas finansavimas. 14,6 milijardo eurų yra skiriama Tai atrodo nemenka suma, tačiau ji turės būti padalinta 27 valstybių narių kaimo vietovėms. Tai, tai nėra tiek jau ir daug. Ir kol kas neaišku, kiek lėšų bus paskiriama kiekvienai valstybei nariai, bet nežinau, ar toks biudžetas yra pakankamas. Ir kalbant apie šešius prioritetus, tik tai vienintelis šeštasis kalba apie teritorinį ir teritorinę ir daugiasektorinę kaimo plėtrą. Žinoma, kiti prioritetai yra svarbus, bet noriu pabrėžti, kad šeštasis negauna pakankamai dėmesio, nors yra lygiai toks pat svarbus. Taigi problema egzistuoja. Europos Sąjungai trūksta tikros kaimo plėtros politikos. Apie tai turime kalbėti ir čia, ir kitur. Visų pirma, reikia paklausti, ar mums tikrai reikia tokios politikos. BŽP yra stipri politikos kryptis, tačiau kaimo plėtros politika nėra tas pats. Siūlomos reformos siūlo ir įvairių naujų dalykų, pavyzdžiui, integracijos scenarius. Tačiau kyla klausimas, ar realiai yra numatytas e, integracijos tikslo laikotarpis. 99 metais buvo numatoma taip pat integracijos tikslas tarp įvairių ES politikos krypčių. Ir tuomet buvo kalbama, kad reikia neskubėti, iki 2020 metų suspėsime, tačiau 2020 yra labai toli atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Tad atrodo, kad dabar yra gyvendinama pseudo kaimo plėtros politika. Ir nuo 99 metų mes jau 13 metų laukiame tos tikros kaimo plėtros politikos, o jos kaip nėra, taip nėra. Tad mano klausimas yra, ar vienas bendras reglamentas yra teisingas požiūris. Jis bus labai sudėtingas reglamentas ir manau, kad administraciniai sunkumai bus didžiuliai jį įgyvendinant. Tikrai nebus lengva jį taikyti praktikoje. Kalbame apie didelės pinigų sumas, apie sudėtingą mm, reglamentą ir nežinia, kam visa tai yra daroma. Kiek naudos iš to turės kaimo e, vietovės? Kiek lėšų bus iš tiesų skirta ir pasieks kiekvieną kaimo vietovę? Kai sukursime tokią administracinę, uh, itin sudėtingą struktūrą Toks yra mano pasvarstimas apie dabartinį pasiūlymą. Iš analitinės pusės tikrai galime kalbėti apie regionus, bet kai kalba pasisuka apie realų įgyvendinimą, nemanau, kad reikia kalbėti apie NUTS 3, reglam, 3 teritorijas. Statistika turi būti išsamesnė ir tikslesnė. Reikia taip pat aiškaus apibrėžimo e, terminui kaimo zonos. Yra vartojamas šis, šis savoka, tačiau apibrieštis yra tikrai dirbtinė ir skirtingai suprantamas šis terminas. Tad dabar NUTS 3 statistikos nėra rodančios, ar toks principas yra naudingas visi tie duomenys naudingi teoriniai analizai, bet praktiškai kiek jie naudingi, nežinau. Ir reikėtų, ne, nežinau, ar verta pernelyg suvienodinti administravimą ir jį įgyvendinti per labai sudėtingą sistemą, nes praktiškai jos įgyvendinti bus neįmanoma. Taigi, ko iš tiesų reikia? Manau, kad reikia Europos kaimo plėtros politikos, kuri patektų į pirmąjį ramstį. Ar reikia to? Ne. Ar reikia kaimo politikai sistemos? Taip. Reikia aiškių gairių. Reikia aiškiai numatyti bendrą finansavimą ir būtent tą ir noriu Jums pasiūlyti. Tik tai taip reaguosime į realią situaciją. Daug valstybių narių prieš įstodamos į ES turėjo nacionalinės kaimo plėtros politikas ir jas įgyvendino. Ir ten daug dėmesio buvo skiriama kaimo vietovėms, o tai ir svarbiausia, pažvelkime į Vokietijos ar Britanijos ar Prancūzijos pavyzdį, arba Niderlandų, Airijos, Ispanijos pavyzdį ten jau vėl yra e, siekiama nacionalinės kaimo plėtros politikos. Tad e, svarbu viena vertus atskirti mm, žemės ūkio ir maisto gamybos e, politiką nuo žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos. Nes regionai skiriasi vienas nuo kito. Tad nepakanka paminėti kaimo zoną viename iš šešių prioritetų. Reikia kiekvienai iš tokių zonų e, skirti specifinį dėmesį. Dabar yra kalbama apie tai, kaip, kad reikėtų skatinti kaimo, zonų, kaimo vietovių plėtrą, tačiau kaip realiai tai padaryti, nėra aišku. Neaišku, kaip atsakomybė turi būti dalyjamasi tose valstybėse narėse, kuriuose siekiama skatinti kaimo vietovių plėtrą. 2006 metais buvo e, ypatingai daug dėmesio skirta teritoriniam požiūriui, juo yra remiamas ir šis, ši, ši ataskaita. Bet ko iš tiesų reikia? Reikia supaprastinti e, BŽUP ir kaimo plėtros e, politikos reglamentavimą. Taip pat supaprastinti sanglaudos fondo panaudojimo reikalavimus, kad jie realiai padėtų įgyvendinti kaimo plėtros politiką. Jeigu pažvelgsime į šį, šią skaidrę, kairėje matote kaimo vietovių aktą. Mes juo rėmėmės rengdami savo įstatymus Ispanijoje. Ir jis yra be abejo naudingas žingsnis, tačiau reikia ir lėšų. O be lėšų reikalingas ir teisingas sistemos organizavimas bei administravimas. Viską reikia tinkamai nuvairuoti. Dėkui uždėmesi. Sí, gracias. Gracias, Jesús. Eh, tenemos un pequeño problema. Sabéis que tiene que tomar un avión, entonces... Dėkui, pono Regidor. Regis, turime šiokią tokią problemą. Pirmiausiai norėčiau suteikti žodį Lenkijos ministrui, nes jis turi išskristi, o po to e, galėsime, galėsite užduoti klausimus ir tuomet suteiksiu žodį komisijos nariai. O dabar žodis Lenkijos e, žemės ūkio ministrui. Dėkoju pirmininkė. Iš tiesų, už dešimties minučių turiu jau išeiti. Norėčiau padėkoti e, ponai Beit Tai yra viena iš trijų diskusijų, ji labai svarbi, svarbi ir vartotojams, ir ūkininkams, ypač kalbant apie BŽUP reformą. Ponas Geomar iškėlė tokį klausimą, kad žemės ūkija yra pro, konkurencingumo problema. Ir iš ties yra ir tokia, ir struktūrinių problemų susijusių su konkurencingumu. Uh, Ir viena iš pagrindinių priežasčių yra tiesioginių išmokų sistema. Deja, pasiūlymai pateikti dėl šios sistemos keitimo nėra labai e, naudingi. Jau buvo teigiama, kad Europos ūkininkų darbo našumas mažėja ir produktyvumas, ir tai irgi yra tiesa. Nedideli ūkiai nesuinteresuoti modernizavimo, nes tie ūkininkai, kurie 60 procentų pajamų gauna iš tiesioginių išmokų, nesuinteresuoti modernizaciją. Ir ar kitais dalykais, kurie būtų būtini jų nuolatiniai egzistencijai. Kalbant apie ekologišką ūkininkavimą ir ekologiškesnį ūkininkavimą, esame įsitikinę, kad pagal pirmąjį ramstį, tai reikštų 30 procentų išmokų. Bet esmė tokia, jeigu ūkininkai netitiks jiems keliamų reikalavimų, tai jie negalės gauti tų pajamų ir tai reikia turėti galvoje. Profesorius Gonzalės kalbėjo apie kaimo vietovių plėtrą. ir iškėlė tokį klausimą. Kiek žemės, kiek nederlingos, mažiausiai derlingos žemės turime Europoje, bet atsakymas yra aiškus. 70 procent, 75 procentai tiesioginių išmokų yra sus, nesusijęs su darbo našumu, su produktyvumu. Ir mūsų manimų tie dalykai turi būti subalansuoti. Taip pat norėčiau paskatinti mokslininkus ir ekonomikus labai atidžiai sekti reformą ir pasistengti panalizuoti jos poveikį įvairiuose regionuose ir įvairiuose šalyse. Ir mes mielai išklausysime jūsų naudingų pasiūlymų nes tokiu būdu politika galės būti aktyvesnė ir konkurencingesnė. Mums nereikia tik tokios politikos, kuria būtų susitelkiama į gamybos lygmenį. Dėkoju ponai Savicki. O dabar yra du norintieji pasisakyti. Pirmiausia, ponui Sikinskiui žodis. Kaimo vietovės. Vystosi lėčiau ir tai viena iš kaimo vietovių ypatybių. Tai reiškia, kad mums reikia labiau harmonizuoti kaimo ir sanglaudos politiką ir tai reikia padaryti bažaupai rėmuose. Reikia tai atlikti remiant tvarį, tvarų ūkininkavimą. Ir mes jau galime matyti, kad šiuose politikose klausimas, ar užtenka finansavimo būtent šioms rytims. Manau, kad ponios ir ponai suprasite, kad šį klausimą vis keliame, vis kalbame apie antrojo ramščio svarbą naujoms valstybėms narėms, nes tos šalys vis dar atsilieka nuo senųjų valstybių narių. Ir būtent šią temą norėčiau iškelti. Šios popietės analizėse nebuvo kalbama apie išvadas, kurios būtų padarytos uh, BŽP veikiant jau 50 metų ir kai BŽP paveikė būsimus šios ryties sprendimus judant link Europą 2020, niekas nepaminėjo uh, kaip BŽUP susijusi su tais sprendimais, kuriuos mes turime sukurti žemės ūkiu ir ūkininkavimui. Pavyzdžiui, analizuojant finansų rinkas ir tas diskusijas, kurios vyksta toje srityje, matome, kad žemės ūkis kaip sektorius yra tas rytis, kurioje spekuliuojama įvairiais klausimais ir kalbama apie neigiamą BŽUP poveikį. Taip pat manau, kad Varšuvos deklaracija buvo labai svarbi ir tai buvo įvertinta įvairių mokslininkų. Ši, šis dokumentas buvo išplatintas 2011 metais, spalio mėnesį. Ir Varšuvos deklaracija buvo išplatinta. Tai labai svarbus dokumentas. Ir tą konferenciją dėl Varšuvos deklaracijos organizavo profesorius Vilkin. Ir ponia Zavaniski, kuri šiandien kalbėjo, yra irgi iš to paties instituto ir buvo prisidėta prie šios diskusijos. Taigi aš labai norėčiau padėkoti už jūsų indėlį į šią diskusiją ir už jūsų darbą. Tas darbas yra labai svarbus ir intelektinė, ir dvasinė prasme. Taigi dėkoju pirmininkė ir visiems dalyviams. Dėkoju, ponas Hat. Äh, vielen Dank, das war der Übersetzungsfehler. Also vielen Dank, vielen Dank nochmal für den Vortrag und äh, für die Anregung. Dėkoju už pristatymą, taip pat už pateiktus pasiūlymus. Turiu keturis trumpus klausimus. Pirmas. Ar manote, kad nepaisant visų trūkumų, kuriuos nustatėte, antrasis ramstis turi likti BŽUP? Antras klausimas. Kokia jūsų nuomonė? Ar mes turėtume nustatyti labai konkrečius nurodymus valstybėms narėms dėl to, kaip jos turėtų naudotis antrojų ramščių. Nes ar jums netrodo, kad reikėtų nustatyti aiškesnės taisyklės ir nurodymus, kaip naudotis antrojų ramščių? Trečias klausimas yra susijęs su bendru finansavimu pirm, už pirmąjį ramstį 100 procentų moka Briuselis, bet už antrąjį ramstį valstybės narės turi įnešti ir savo indėlį. Ir netgi Vokietijoje yra tokių regionų, kuriems e, šios galimybės ne, ne, nepriimtinos per brangios ir dėl to antruoju ramščiu nesinaudojama. Ar pavyzdžiui nereikėtų pasakyti, kad bendras finansavimas turėtų priklausyti nuo kažkokių tikslinių kriterijų, kad visi regionai galėtų pasinaudoti finansavimu pagal antrąjį ramstį. Ir ketvirtasis klausimas susijęs su kaimo vietovių plėtra, nes politiškai tai yra labai svarbus klausimas Ir mes norime, kad regionai dalyvautų sprendimų prieimime. Pavyzdžiui, nenorime, kad Bruselis organizuotų mm, veiklą arba veiklas e, kaimo lygmenio. Bet kita vertus, tie regionai neturėtų būti tokie maži. Taigi mano klausimas. Kokio dydžio tos regioninės vietovės turėtų būti, kad jos galėtų pasinaudoti vietos demokratiją ir kad galėtų geriau vystytis. Dėkuoju, ponai Kablas. Dėkuoju, pirmininkė. Jau vakaras, todėl neužduosiu tiek daug klausimų, kiek norėčiau užduoti. Turėčiau jų šimtus. Tačiau, kaip parlamento pranešėjas, dėl tiesioginių išmokų sistemos ir kaimo vystimosi. Norėčiau padėkoti pranešėjams. Jie išsklaidė daug mūsų abejonių ir taip pat e, leido mums suprasti, kaip svarbu yra rasti kompromisą, kad ir komisija, ir taryba, ir Europos parlamentas surastų kompromisą ir suprasti, kad mūsų priemonės ne visada buvo tokios, kokiu reikia. Ir kad mums reikia sukurti teisingesnę BŽLP, kuri atitiktų mūsų ir mūsų visuomenės reikalavimus ir lūkesčius. Taigi norėčiau visiems padėkoti už pristatymus ir esu pasirengęs kurti tą labai reikalingą konsensusą. Dėkoju, ponas Des. Taip, dėkuoju pirmininkė. E, PP, EPP vardu norėčiau padėkoti visiems pranešėms už pristatymą ir pasakyti, kad gaila, kad ministras turi išvykti, tačiau norėtume padėkoti jiems už tą puikų darbą, kurį jis atliko kartu su Žemės ūkio komitetu. Jis taip pat pavertė Lisabonos sutartį gyvą, gyvybingą. Ir iš ties, manau, kad ši, Lenkija įsitraukė į veiklą daug labiau nei kitos valstybės. Taigi norėčiau palinkėti joms gerų kalėdų ir naujųjų metų. Dėkuoju ponai Des. Taip dar gale regis yra norintis paklausti. Já chci velmi poděkovat parlamentu za uspořádání této debaty a především chci složit. Norėtume nu, padėkoti parlamentui už šios diskusijos suorganizavimą ir kai dėl paskutinių dviejų pranešėjų. Aš dirbau su vienu tyrimų centru, kuris dirba kaimo vietovių plėtros rytyje ir visiškai norėčiau pritarti ponui Gonzalės, kuris puikiai įrodė, kad svarbiausia kaimo vietovių plėtros problema yra neįtraukta į Europos komisijos reglamento projektą. Ir tai yra parama įvairioms kaimo vietovėms. 27 valstybėse narėse. Profesoriau, ar jūsų nuomonė reikėtų suformuluoti europinę kaimo politiką, ar ją daryti tokioje sistemoje, kaip jūs minėjote? Ar mums reikėtų kaimo viet, plėtros e, e, vietovių plano. Dėkoju, mes dar ponui Čiološui ir ponui Kastros turime suteikti žodį. Regis ponas Kazus taip pat išvyksta. Thank you, thank you. Yes. Bueno, mm, creo que hay dos preguntas claves Manau, kad yra du esminiai klausimai. Yra ir daugiau klausimų, bet du iš jų yra patys svarbiausi. Vienas yra kaip. Turėtume formuoti Europos politiką, atsižvelgiant į bendrasias politikas. Ir aš nekalbėsiu komisijos nario vardu, Bet norėčiau pasakyti, kad ši diskusija jau nenauja ir anksčiau yra buvę panašių diskusijų. 2003 metais buvau Salzburgė ir tuomet buvo keliamas tas klausimas, nes tuo metu irgi vyko įvairios BŽUP reformos. Ir reikėjo irgi rasti sprendimą į tokį pat klausimą, koks svarbus šiandien. Taigi trumpai pasakysiu, kad tuo metu komisijos narys, kuris buvo atsakingas už kaimo vietovių plėtrą. Ponas Barnie, jis pirmą dieną atvyko, pakalbėjo 15 minučių ir išvyko ir tuomet mes pagalvojom, vadinasi viskas. Kaimo plėtros politikos BŽUP sistemoje jau ir nebus. Bet iš patirties išmokome, kad tas sprendimas, kurio mes kurį mes įgyvendinome, nebuvo pats geriausias, o dabar vėlgi iškilo tas pats klausimas. Atsirado ir dėl plėtros kai kurios šalys nukentėjo labiau nei kitos. Uh, Ir dabar mes kalbame apie 90 procentų, o ne 80 procentų, kas buvo anksčiau. Iš ties dabar neturime laiko tokiai diskusijai, bet tas klausimas liko neatsakytas. Ir aš manau, kad BŽUP yra labai susijusiu su kaimo klausimu. Ir štai dabar yra kaimo žemės ūkio politika, kuri yra daugia sektorinė, daugia teritorinė. Ir kaimo vietovių klausimas nėra tinkamai atspindėtas bendrojoje žemės ūkio politikoje ir arba parlamentas, arba kitos institucijos turėtų atsakyti į šį klausimą. Bet dabar mes matome, kad neturime to, kas mums reikalinga, kalbant apie ateitį. Negalima sakyti, kad priemonės netinkamos, bet būtų tinkama pasakyti, kad tos priemonės yra nepakankamos. Ir labai svarbu suprasti, kad tas tarp sektorinis požiūris nėra pats geriausias. Situacija yra daug sudėtingesnė dabar, nei buvo 1999-aisiais. Todėl mums reikia, kad nacionalinės politikos geriau dėrėtų su ta sistema, kuri yra patvirtinta ES lygmenių šiai sričiai. Ir dar vienas dalykas. Manau, kad turėtume planuoti ne iš Briuselio, bet geriau tai atlikti regioniniu lygmeniu, nes tos vietovės žino savo specifiką geriau. Tačiau tos didžiosios sisteminės priemonės, kaip bendro finansavimo ir kitos, uh, Nes akivaizdu, kad tai bus vykdoma pagal bendro finansavimo mechanizmą. Taip, tai turi būti gyvendinama Briuselio lygmeniu. Bet mes turime ir 21 straipsnį, ir 25 straipsnį, ir 60 straipsnį, ir viskas. Ir Turime gerą politiką, kurią dar galima patobulinti, kalbant apie agrarinę aplinką ir agrarinius maisto produktus. Tačiau šiuo metu kaimo vietovės nėra pakankamai paminėtos. Dėkoju ir pabaigai suteiksiu žodį komisijos nariui Čelšui, o po to ponui Dekastru. Dėkoju nemėginsiu daryti šių diskusijų išvadų, nes tuomet mūsų e, susitikimas, mūsų posėdis dar užsitęstų, bet manau, kad šiandien mes supratome, kad nors yra daugybė sunkumų, kuriuos reikia įveikti, gamybos klausimas ir gamybos konkurencingumo klausimas bei gamtos išteklių valdymas. Tai yra tie klausimai, dėl kurių mūsų piliečiai turi vis didesnių lūkesčių. Mums reikalingas geresnis, geriau subalansuotas kaimo vietovių vystimas. Todėl kaimo plėtros politika yra reikalinga, tačiau gal ne atskira siekiant išspręsti šios sunkumus. Bet taip, tai yra mūsų pareiga ir mūsų siekis užtikrinti, kad šią politiką būtų galima panaudoti kuo teisingiau, siekiant atsakymų į šiuos sunkumus ir problemas. Taip pat išgirdome pristatymus išgirdome, kad mūsų problemų neturėtume spręsti tik pinigais. Biudžetas yra labai svarbus, tačiau vien tik tai biudžetas nėra pakankamas dalykas. Todėl mums reikia labiau susitelkti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Taip pat taikomuosius tyrimus ir taip pat susitelkti į ūkininkus. Turime leisti ūkininkams ir visiems žemės ūkio veikėjams geriau pasinaudoti tą pridėtinę vertę, kuri yra sukūriama žemės ūkio grandinėje, kad visi galėtų kuo geriau atlikti savo darbą. Taip pat turime labai stiprią maisto pramonę. Ir reikia užtikrinti, kad ūkininkai gautų sąžiningas pajamas, o vartotojai mokėtų teisingas kainas. Būtent todėl rinkos priemonės ir įvairios organizacijos yra reikalingos, nes inovacijos reikalingos, nes ne tik gamybos rytyje, bet ir rinkos organizavimo rytyje. Mums reikia užtikrinti, kad būtų pasiekta pusiausvėra tarp gamybos tikslų, nes kalbėjome apie darbo našumą ir mums reikia surasti būdus, kaip padidinti produktyvumą ir kaip užtikrinti, kad produktyvumo padidinimas nereikštų mažesnio gamybos tvarumo. Reformos pasiūlytos priemonės gal ir neidelios, tačiau mes turime e, sieki nustatyti bendras žemės ūkio tendencijas ateičiai. Kalbant apie e, žemės naudojimą, apie kaimo vystymą, Ne mums čia Briuselėje spręsti, kas yra geriausia žmonėms kiekvienoje valstybėje narėje. Mes tik kuriame galimybės, kurio, kuriomis valstybės narės, regionai, vietos savivaldos institucijos galėtų pasinaudoti. Ir kad jos kuo geriau tarnautų jiems. Iš ties mūsų biudžetas nėra toks didelis. Bet kaimo plėtros politikai taip pat yra skiriama lėšų. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad ši bendroji žemės ūkio politika gal ir neideli, tačiau ji yra būtina, kad būtų nustatyta nauja tendencija ir naujas požiūris dėl žemės ūkio tendencijų ir dėl kaimo vietovių plėtros tendencijų. Taigi norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, kurie leido mums pasinaudoti jų tyrimais, jų patirtimi. Tai yra labai ilgas procesas. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad surengė šią konferenciją. Dėkoju už atvirumą. Tai yra tik sprendimų prieimimo proceso pradžia. O mes toliau tęsime diskusijas ir diskutuos įvairios institucijos per visus 2012-uosius. Tos diskusijos bus atviros ir mes pasistengsime gauti grįžtamojo ryšio iš visų suinteresuotojų asmenų ir valstybių narių. Ir norėčiau pabaigti padėkodamas vertėjams, kurie yra visuomet kantrus, deda daug pastangų, siekdami užtikrinti, kad mes kuo geriau vieni kitus suprastume. Taigi dėkoju visiems.